So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Mėly kolegos, ponios ir ponai, trys minutės po trijų pradėkime darbą. Pirmiausia, darbo tvarkę esate visi gavę. Ar būtų pastabų prieštaravimų darbo tvarkiai? Panašu, kad ne. Taigi darbo tvarkė laikoma patvirtinta. Pirmininko pranešimai. Antrasis darbo tvarkės klausimas. ES Vietnamo laisvos priekybos susitarimo ir investicijų partnerystės susitarimo ataskaitų e, pranešimų galutinis terminas pakeitimams teikti. Čia norėčiau paskelbti, kad e, dėl to, kad panašu, jog mes nepasieksime susitarimo iki kadencijos pabaigos. Na, tiksliai nežino niekas, kaip viskas klostysis, bet vis tiek dėl to mes atidėsime pakeitimų pateikimo terminą laisvos prekybos susitarimui dėl Vietnamo, investicijų partnerystės susitarimo su Vietnamu. E, pranešėjai, aišku, informuoti ir jeigu būtų galimybių dar per šią kadenciją viską padaryti ir jeigu taryba pasirašytų greitai ir aš žinau, kad Cecilija Malmström yra pasirengusi vėl skristi į Hanojų, tai aišku, tuo met e, nustatysime ir pakeitimams terminą. Kągi. Pas mus atvyko du gerai žinomi svečiai, Aričia Gonzalės, kuri kuri yra Tartautinio priekybos centro generalinė direktorė ir mūsų ambasadorius e, jungtinėse tautose, tiksliau pasaulinėje priekybos organizacijoje, ponas Neuchel. Taigi Buenos Airėse vyko ministrų konferencija ir iš tiesų nuvilintis rezultatas, dėrybų vyko daug, bet jokių rezultatų nepasiekėme. Buvo kalbama apie lyčių lygybę, elektroninę priekybą, kitus klausimus toje konferencijoje, tačiau nebuvo galimybių pasiekti bendrą susitarimą vienu, bent kuriuo nors iš klausimų, netgi dėl subsidijų žuvininkystės rytyje nebuvo sutarta. Tai yra, mano manimu, pats lengviausias uždavinys. Tai yra taip pat susiję ir su TVT tikslais ir tokiu, tokiu būdu pasaulinė priekybos organizacija įgauna naujus, naują elementą, nes PPO jau e, gyvuoja daugiau nei 20 metų. Taigi tokia yra situacija ir dabar turime galimybę pasikalbėti su dviem ekspertais ir pirmiausia žodį suteikiu Ričia um, Gonzalės, Arančio Gonzalės, prašau. 8 minutėms. Ačiū Berntai, dėkoju už kvietimą atvykti į Europos parlamentą. Praėjo vieneri metai, kai vyko Buenos Airėse ministrų susitikimas ir liko daugiau nei vieneri metai iki kito ministrų susitikimo, taigi būtų labai gerai vertinti tai, kas įvyko ir kas turi įvykti, jeigu norime pasiekti sėkmingos Astanos ministrų konferencijos e, rezultatų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad nepaisant įtampos priekybos rytyje, Buenos Aires susitikimas buvo svarbus dėl to, kad daug dėmesio buvo skiriama dviems dalykams. Ne tik tam, kad reikia atverti priekybą, bet taip pat buvo kalbama ir apie taip vadinamąją gerąją priekybą, tvarę priekybą ir taip pat buvo kalbama apie įtraukę priekybą diskusijos buvo labiau traukiančios ir gal buvo daugiau platesnė darbo programa negu kad pasiekta rezultatų, bet darbas vis dar vyksta ir jis yra svarbus, jeigu mes norime užtikrinti, kad priekyba būtų naudinga visiems. O tokia yra ES darbo programa. Taigi mūsų laukia tolesni darbai, naikinant kliūtis tarptautiniai priekybai. Apie tai kalbama PPO susitarimo preambulėje, tačiau tai turi būti daroma tokiu būdu, kad būtų labi, daugiau įtraukumo ir tvarumo. Ir aš nekalbėsiu daug apie tvarumą, jūs patys minėjote žuvinkystės subsidijas, bet aš norėčiau daugiau dėmesio skirti labiau įtraukiai priekybai ir aš kalbėsiu apie mažas vidutinės įmonės ir moteris bei priekybą. Kalbant apie, ir aš neminėsiu e, elektroninės priekybos, Markas apie tai pakalbės, bet man atrodo, kad uh, Tai yra dar vienas svarbus įtraukios priekybos sistemos elementas. Dėl mažų vidutinių įmonių. Čia kalbame ne tiek apie tai, kad reikia sukurti specifines taisyklės mažoms vidutinėms įmonėms, bet apie tai, kad reikia spręsti tas problemas, kurios ypatingai aktualios mažoms vidutinėms įmonėms. Ir viena sričių, kuri buvo įvardinta, yra ta, kad reikalingas paprastesnis, lengvesnis prieimas mažoms vidinėms įmonėms prie rinkos ir ten buvo pasiekta pažangos po Buenos Aires susitikimo kartu su PPO. Mes pradėjome informacinį portalą mažoms vidinėms įmonėms Help Me Trade. .org, tai yra laisvai prieinama, nemokama prieiga prie e, to portalo ir tai yra vieta, kur gali mažas nes įmonės gauti galimybę gauti informacijos apie rinką. Darbas dar vyksta ir daugiau ten vis pateiksime informacijos, tam tikslui mes bendradarbiavame su kitomis įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis, aišku, mes nieko iš naujo išradinėti nenorime, tačiau norime sudėti visą, visą tą informaciją vienoje vietoje. Kalbant apie moteris ir priekybą, norėčiau trumpai priminti, kodėl šis klausimas yra aktualus ir aš norėčiau pradėti nuo štai ko. Nemanau, kad. Na, kartais man e, susidaro įspūdis, kad nelabai aišku, kodėl reikia kalbėti apie moteris ir priekybą. Klausimas yra aktualus dėl to, kad galima užtikrinti didesnę didesnį kokybiškesnį augimą tokiu būdu. Tik kas penktas eksportuotojas šiandieną yra moterys verslininkės ir jeigu moteris eksportuoja, užsima eksportu, sukūriama daugiau darbo vietų ir toliau 42 žmonės yra įdarbinami, jeigu moteris yra verslininkė eksportuotoja. Jeigu tai yra mažos vidutinės įmonės, kurios vadovauja moterys, tai tik 8 žmonės, žmonės tuomet, tuomet už, įdarbinami 8 žmonės. Mes žinome, kad eksportuojančios įmonės moka didesnius atlyginimus. JAV 1,6 karto daugiau mokama tose įmonėse, kurios eksportuoja, taip pat moterys darbo rinkoje paskatina ir didesnės pajamas vyrams. Tai dėl visų šių priežasčių labai svarbu užtikrinti aktyvesnį moterų dalyvavimą priekyboje. Kas įvyko nuo Buenos Aires deklaracijos prieimimo? Nari, narės įsipareigojusios dalintis informaciją, geriausią praktiką, dalintis metodiką, dirbti kartu, kad būtų panaikintos kliūtis moteriams dalyvauti priekyboje ir pasirūpinti, kad daugiau pagalbos priekybai e, būtų orientuojama į moteris verslininkės. Taigi, ko pasiekėme nuo to laiko? Nauji, naujos trys šalys pasirašė deklaraciją. Trys žinių dalymosi, trys žinių dalymosi renginiai vyko apie duomenis ir analizę dėl viešųjų pirkimų ir vertės grandinės bei moterų. Dar trys renginiai planuojami dėl finansinės įtraukties, priekybinių susitarimų ir lyčių lygybės ir skaitmeninės takoskyros. Taigi mes kaupiame geros praktikos pavyzdžius iš įvairių pasaulio vietų, rengiame tokį vadovą, apie kurį e, kur paskelbsime per kitą ministrų susitikimą. Toliau mes siekiame, kad ir kiti įtrauktų tai savo darbo programas. APEC Čilė pirmininkauja šiais metais ir įtraukė moteris ir priekybą į darbo atverkę Japoniją. E, irgi įtraukė savo darbo atverkę šį klausimą toliau. Politikos peržiūros irgi įtraukiamos diskusijos apie moteris priekyboje, ES priekybos politikos peržiūra, Islandijos priekybos peržiūra, Gambijos priekybos politikos peržiūra ir dar šešios šalys aptarė šį klausimą JAV, Nepalas, Armenija, Kinija, Taipei, Juotkalnyje. Dar dėrybose dėl priekybos susitarimų vis daugiau skyrių yra skiriama būtent lyčių lygybei ir priekybai. Ir mes tarptautinėme priekybos centre, mes dirbame su jumis, ES komisija ir parlamentu, likdami du dalykus. Pirmiausia, 12 valstybių narių rengiame apklausas, peržiūras ir vertiname netarifinius barjerus per lyčių lygybės perspektyvą, ar yra ne tarifinių barjerų, kur diskriminuojamos moterys ir ar tie netarifiniai barjerai neįtakoja moterų diskriminacijos. Antras rytis, kurioje dirbome kartu su jumis ir kitais veikėjais, yra ta, kad kūrėme priemonę. She Trades Outlook, toks bus jos pavadinimas, ten vertiname, kaip, kiek atvira ir draugiška yra šalies aplinka moteriams tarptautinėje priekyboje. Taigi pabaigai norėčiau pasakyti, kad darbas vyksta įgyvendinant deklaraciją. Šalys siekia rezultatų namuose ir mes turime užduoti savo klausimą prieš kitą ministrų susitikimą, būtent remiantis tą ataskaitą, kuri bus pristatyta ministrams, kaip šis klausimas sistemingai tampa PPO darbo dalimi, ne kaip tokiu antraeiliu darbu, bet kaip sistemingai traukti tai į PPO darbo programą. Taigi tiek, ponė pirmininkė, būtų mano pastabų apie tai, kas vyksta po Buenos Aires deklaracijos. Dėkoju, puiku. Dabar ambasadorius. Thank you, Langen. Uh... Ačiū, ponia Langen. Norėčiau papildamas karą čia pasakyti, ką pasakė kalbėti apie tris kitas bendras iniciatyvas, kurios buvo pasiūlytos 2017 gruodį Buenos Airėse. Kaip sakėte, pirmininkė, Buenos Airės nuvylė, mm, vertinant konkrečius rezultatus, bet buvo konkrečių iniciatyvų, kurios 2018 mm, jau buvo įgyvendamos ir šiais metais intensyviau bus dirbama dėl jų. Ir tai yra jau tokie konkretesni rezultato elementai. Tos trys kitos bendros iniciatyvos yra susijusi su e-prekyba, su palankesnė aplinka investicijoms ir mm, vietos reguliavimu prekių priekybos rytyje e-priekybos mintis Buenos Airėse buvo tokia, kad gal 60-70 narių iš viso pradėjo tokias švalgomasias dėrybas, diskusijas dėl, galvojant jau apie PPO, tolesnės dėrybas dėl e-prekybos aspektų susijusių su tarptautinė priekyba. 18 metais vyko tos diskusijos ir pakloti pakankami pamatai, kad būtų galima iškelti klausimą, ar reikėtų perėti prie aukštesnio lygmens, tai yra pradėti dėrybas dėl e-priekybos, e, su priekybos susijusių mm, aspektų. E, mini ministerija ministerinio į, į susitikimo kontekste buvo mini susitikimas Davose ir gal e, apie 70 narių, aš nežinau tiksliai kiek, apie 70 PPO narių pradėjo po truputėlį jau a, dėrybas dėl e-priekybos, o jau normaliai jos prasidės kovo 6, kuomet bus organizacinis susitikimas surinktas. Palyginti su tuo, kokios narės e, tą iniciatyvą pasiūlė Buenos Airėse. Dabar kurios narės prisijungia jau prie tų dėrybų idėjos, tas skaičius didėja. Vieną svarbę narę reikėtų čia paminėti, tai yra Kinija. Kinija nepasirašė Buenos Aires vienos iniciatyvos, bet dabar jau prisijungia. Tas pats pasakytina apie Braziliją. Taigi mes turime nemažą skaičių narių. Jos kartu atstovauja apie 90 procentų pasaulio priekybos. Ir jos dabar pradės tas dėrybas. Vis dar yra labai reikšmingų neprisijungusių valstybių. Minėčiau Indiją, Pietų Afriką ir Afrikos žemynų didelės dalis. E priekybos bendra iniciatyva tikrai pasistumėjo prieki, nes Australija, Japonija ir Singapūras ėmėsi lyderių vaidmens ir labai sėkmingai tą padarė. Dabar jau kovo 6 bus galima pradėti dėrybas. Kita bendra iniciatyva kuri irgi buvo daugia šalių pagrindų pasiūlyta. Uh, pasietina nu, su struktūrinėmis diskusijomis, kurių tikslas būtų sukurti daugia šalę struktūrą, sistemą mm, e, e, investicijoms skatinti. Kaip žinote, PPO neturi taisyklių dėl investicijų, išskyrus gal tik tai tris elementus dėl investicijų paslaugų srityje. Ir mintis čia yra nesiekti e, formalių e, kietų taisyklių dėl investicijų. Neina kalba taip pat ir apie e, prieigą prie rinkos investicijams, nei apie rinkų apsaugą, taip pat nekalbama ir apie SDS. Kalbama apie palankę sąlygas, palankę aplinką investicijoms mm, ką valstybės galėtų padaryti, kad pritrauktų užsienio investuotojus? dabar jau prieėmė prie tokios situacijos, aš sakyčiau, etapo, kur jau turėtumėm tokį kaip ir sąrašą pagrindinių klausimų, mm, kurie turėtų būti mm, aptariami, galbant apie būtent tokią daugia šalių pagrindų veikiančią sistemą dėl palankesnės aplinkos investicijoms. Ir bus aptariami jau egzistuojantis gerosios praktikos pavyzdžiai, o po to jau Astanoje 2020 birželį būtų galima pereiti prie konkretesnių kontūrų apibrėžimo tokiai daugia šaliai sistemai. Na ir galiausiai uh, vidaus taisyklės paslaugų sektoriui. Labai sena istorija, iš tikrųjų tai, kas yra likę nuo Urugvajaus raundo neužbaigta, nepadaryta. Toliau buvo GATS sutarimas dėl paslaugų ir 6.4 straipsnis sako, kad reikia dar dirbti dėl e, vidaus taisyklių, uh, paslaugų sektoriui, tai yra taisyklės dėl leidimų išdavimo, licenzijų išdavimo žmonėms, kurie teikia paslaugas toje valstybėje. Daug metų buvo skirta diskusijoms, tačiau tipiškai galiausiai nepavyko susitarti dėl kažkokio daugia šalio susitarimo. Paprastai buvo siejamas tas klausimas su kitais klausimais, su kitais tomis rytimis. Ir be to, besivystančios valstybės galvoja, kad joms neturėtų galioti tos taisyklės, nes jos mm, nori pasilikti taip vadinamą politikos erdvę. Dėl tos priežasties Buenos Airėse daug valstybių pasakė, kad reikėtų intensyviau dirbti šioje srityje ir reikėtų jau galiausiai paruokšti tam tikrą tekstą, kuris uh, apibrieštų daug maž tos lausimus dėl vidinių šalia galiojančių taisyklių paslaugų sektoriui. Aš galiu pasakyti, kad mes jau labai arti jau to darbo užbaigimo, tai yra teksto 65 gal 70 narių jau davė signalą, kad mūsų paruoštas tekstas būtų daug maž priimtinas joms yra dar labai daug, bet labai tokių nedidelių klausimų, kuriuos reikės išspręsti. Ir paskui klausimas yra, kai jau bus stabilizuotas tas tekstas, užbaigtas, ką su juo reikės daryti. Ar mes sieksime kažkokio daugia šalio rezultato, tai yra, kad būtų visateisių susitarimas dėl e, vidinių Stenant taisyklių galiojančių paslaugų sektorių, žinant, kad kai kurios valstybės, kai kurios narės kategoriškai atmeta iš vis tokį variantą, Ar visgi mes sieksime kitokio varianto, kur atskiros narės galbūt um, prisijimtų tokius įsipareigojimus individualiai, savo gas um, įsipareigojimuose įtraukdami tokius punktus, kad jie būtų atitinkamų metų galiojantis jau. Tai mes Dėl tų klausimų per artimiausias porą savaičių dar padirbėsime, aiškindamiesi, kad toliau darysime su to dokumentu. Tas dokumentas jau turėtų būti, pasiekti savo galutinę formą maždaug per porą savaičių. Ir paskui galvosime, ar bus tai kaip priedai traukiami e, individualiai, ar vis tik tai mes sieksime daugia šalio e, visateisiško sustarimo. Dar galiausiai dėl žuvininkystės subsidijų. Dar tai nebuvo Buenos Aires iniciatyvų dalis, bet kaip jūs ir sakėte, Buenos Airese mintis buvo tokia, kad, na, bent tam tikrą, galbūt ribotą rezultatą vis tik tai pasiekti dėl žuvininkystės subsidijų. Nesugebėjome daug ko padaryti dėl žuvininkystės subsidijų darbas vėl buvo atnaujintas 2018 metais. Mintis vis dar yra tokia, kaip ir buvo pakartota per mini ministrų sutikimą Davose. Uh, kad visgi reikėtų pasiekti tam tikro rezultato iki šių metų pabaigos dėl žuvininkistės subsidijų. Iki šių metų pabaigos, ne prieš asaną. Tai atitiktų, aišku, tą užduotį, kurią užsibrėžė valstybių vyriausybių vadovai per tvarų tikslą 14.6, e, kad būtų rezultatas iki 2020 metų. Taigi užmojai išlieka tokie, užbaigti šį darbą iki šių metų pabaigos. Tai pasiūstų galingą signalą tokiais sudėtingais laikais, kad PPO visgi sugeba pasiekti rezultatų, ypač tvaraus vystimosi kontekste. Tai gal tiek tada, pirmininkė. Dėkoju ambasadoriu. Taigi, gerbiami kolegos, ar turit klausimų? Prašau. Helmutai žodis jum pirmom. Dėkuoju, ponė Pirmininkė. Ačiū gerbiamam ambasadoriui už tai, kad, kad suteikė mums galimybę sužinoti daugiau apie situaciją. Iš tiesų, šie klausimai sulaukia labai daug dėmesio. Tai, kas vyksta PPO ir kitur, mums rūpi. Mano frakcija palaikytų nuomonę, kad reikia palaikyti visas pastangas, kad būtų galima išlaikyti daugia šalę priekybos sistemą, kur yra naudinga valstybėms narėms, tiek ekonominiam, tiek socialiniam jų vystimui. Kaip jūs sakėte, ponė ambasadoriau, tos sutartys ir yra svarbiausia, vienas iš svarbiausių dalykų. 14.6 punktas yra svarbus, kad, e, kad e, tvaraus vystimosi tikslai būtų įtraukti į darbo atvarkę. 3 e, konkretūs klausimai kyla dėl, kyla dėl elektroninės prekybos darbo grupė, e, dėl darbo grupės buvo susitarta Davose ir kyla klausimai, kas, kas bus daroma toliau. Ar bus norima dirbti toliau, plėtojant elektroninės prekybos sektorių. Kitas klausimas. Prekybos supaprastinimo sustarimai praktiškai. Investicijų taip pat supaprastinimo susitarimai. Kaip galima būtų užtikrinti, kad tai bus naudinga tų skurdesnių, taip vadinamų, valstybių ekonomikoms? Kaip užtikrinti, kad jos sugebėtų būti rimtos partnerės investuotojams? ir kad jos nebūtų panaudotos tik kaip per dvi, kur investuotojai investuoja, neprimdami jokių šalies į indėlio. Ir norėtųsi, kad nebūtų sudaromas papildomas spaudimas ir kad visos investicijos neatsidurtų vėl vienos kažkokios turtingų šalis investuotojų rankose. PPO reforma, vėlgi, aktuali tema, galbūt galėtumėte šiek tiek plačiau pasidalinti su mumis uh, svarbiais dalykais, svarbia informacija. Nes pasaulinė prekyba be abejo svarbus dalykas. Kyla prekybos konfliktų, prekybos karų, taip vadinamų. Šiuo metu tarp Kinijos ir JAV, pavyzdžiui, kokia čia situacija. Dėkoju, sako pirmininkas. Kolegė Heidi Hautola, prašau. Dėkoju. Jūsų darbas e, plėtojant tarptautinės prekybos darbo tvarkę yra labai svarbus labai jį vertiname. Man tikrai buvo džiugu išgirsti, kad norėta į prekybos reikalų sritį įtraukti ir lyties aspektą. Manau, kad tai yra, yra puikus žingsnis, jūsų darbas jau daugelį metų yra labai vertingas. Mano klausimas būtų susijęs su tuo, apie ką kalbėjo kolega Šolts. Po Buenos Airių sutikimo mes, manau, matėme, kad ES dabar bando uh, įdėkti pakankamai plataus užmojo darbo tvarkę susijusią su tvariais finansais. Aš noriu paklausti, ar su jūsų darbu yra susiję, susijusi ši tema kaip nors. Vis daugiau įmonių supranta, kad jos turi tam tikrą vaidmenį įgyvendinant tuos 7, 17, tuos 17 tvaraus vystimosi tikslų. Europos komisija yra priemusi savo dokumentą, kur nori gyvendinti. Tai yra susiję su irgi visai eilė dalykų, susijusių su sąžiningais mokesčiais ir taip toliau ir panašiai. Tad man rūpi, kokie kriterijai būtų pasirinkti gyventinant tą sąžiningą mokesčių sistemą ir PPO yra įsitraukusi iš šiuos darbus. Dėkoju, sako pirmininkas. O dabar Aš norėčiau užduoti savo klausimus. Jūs minėjote, kad yra gal 17 valstybių narių įsitraukusių. Jų 64 yra iš viso, dar trūksta iki 64 nuo 17. Kokios yra to pasiekmes? Ambasadorius kalbėjo apie tai, kad reikėtų labiau pasiaiškinti, kokiu tikslu siekiama. Na ir galiausiai gali nutikti taip, kad PPO ateityje gal bus organizacija, kuri bus atviresnė kitiems partneriams. Ar gali tai būti apskritai ateityje? Prie tos organizacijos galėtų prisijungti, kas tik nori, kai būsimieji nariai tam būtų pasirengę. Tai būtų puikus signalas, rodantis, kad įsigali PPO naujas požiūris. Dabar Dohos klausimas su Indija esame diskutavę parlamente. E, ir galime patvirtinti, kad Dohos reikalai yra baigti. Tokį signalą bent jau gavome. Jūs Jūs nekalbėjote apie apeliacinę struktūrą. E, savo siūlymus yra pateikusi e, Kanada, Europos Sąjunga. Sulaukėme kritikos iš JAV. Buvo kalbama apie tai, kad galbūt reikėtų atmesti Europos e, sąjungos siūlymus JAV, taip išreiškia tokią nuomonę. Ir kas galiausiai iš tikrųjų kokios nuomonės vyrauja, apie ką yra kalbama. Ar tai turi įtakos bendrai diskusijai? Kolega Rubik įtraukėme į jį ir jį kalbėtų sąrašais irgi turi klausimą. Dėkoju, sako ponas Rubik. Prašyčiau atleisti man, nes nebuvo lengva suspėti čia atkeliauti į šį posėdį. Nes kai oro uoste streikas, rezultatų ilgai laukti netenka, vėluoja visi. Bet gerai yra tai, kad Europos parlamentas dirba prieš tikslų. Žinome, kas įvyko Buenos Airėse. Darybos buvo labai plačiai apimančios. Matėme, kaip sunku e, visus įtraukti į diskusiją ir visus atsižvelgti, nes dažnai išreikškiami interesai prieštaraudavo svarbiausiam bendram interesui. Bet GATS Pavyzdys mums parodė, nuo 70 nu, nuo 1948-1947 metų matome, kad mums reikia sistemų, sistemos ar sistemų, reikia, kad tas sistemas ar tą sistemą kurtume visi kartu. Būtent dėl to aš ir esu įsitikinęs, kad reikia gebėjimų programas plėtoti, kad reikia stiprinti PPO ir jos gebėjimus. Matome, kad investuojame į, investuojama į kariuomenės. Trumpas prašo mūsų BVP bent 2 procentus investuoti į gynybą. Aš nepaš, ne, neprašysiu mūsų kitus 2 BVP procentus investuoti į dvišalės ir daugia šalės prekybos plėtojimą, bet manau, kad yra laikas e, bent jau labai rimtai padiskutuoti, ar situacija yra tokia, kokios mes norime. PPO buvo kritikuojama Buenos Airėse, sakoma buvo, kad ją reikia reformuoti. Gerai, bet Europos Sąjunga E, irgi kūrėsi panašiai. Yra ministerinis tam tikras organas su taryba, turime taip pat parlamentą, kur atstovame opozicijai. Tuo tarpu PPO parlamentinėje asamblėjoje. Taip pat turėtų būti galimybė numatyta, kad būtų atstovaujamos ir e, mažumos nuomonės. Taip turėtų būti ir pramonės požiūrių išsivyščiusios šalise ir mažiau išsivyščiusiuose. Visas nuomonės turi būti galimybė pareikšti viešoje sferoje. Tuomet būtų galima diskutuoti su tarptautinė e, parlamentų sąjunga ir 28 valstybių Europos sąjungos parlamentu. Mes turime dirbti e, remiami PPO ir remdami PPO. Mūsų tikslas turėtų būti paremti tos organizacijos atliekamą darbą PPO 640 žmonių dirba, 220 milijonų eurų, toks yra tos organizacijos biudžetas. Jeigu pasvarstytume apie tą apeliacijos struktūrą, kaip sakė mūsų pirmininkas, reikėtų pamastyti apie gebėjimų stiprinimą. Reikėtų dirbti greičiau, intensyviau, jeigu apeliacinę struktūrą palygintume su Europos teisingumo teismu, pamatytume, koks didžiulis e, sudėties skirtumas egzistuoja, sąrangos koks didžiulis skirtumas ir e, koks yra jų galios skirtumas. Ir jų sprendimų, kuo skiriasi juridinės pasiekmes. Taigi reikėtų, kad būtų parlamentinė tam tikra konferencija, kaip egzistuoja ministerinės konferencijos ir reikėtų, kad apeliacinės struktūros e, ar struktūra galėtų priimti sprendimus tais sudėtingiausiais klausimais dėl interpretavimo teisės aktų, kad galėtų teikti išaiškinimus. Nes ES matome, kad mūsų institucijos, institucijų tas gebėjimas sugyventi kartu yra numatytas. Ir aš manau, kad parlamentinė konferencija galėtų įgauti oficialų pavadinimą ir galėtų įsisuoti šalia ministerinės konferencijos. Ar manote, kad taip galėtų nutikti? Tai pirmas klausimas. Ir antras klausimas, ar būtų įmanoma turėti konsultacinę tam tikrą struktūrą e, tarptautinės e, reikšmės juridiniams klausimams spręsti. Reikėtų, kad tie sprendimai būtų priimami pakankamai greitai E, iki e, antro gal tarp ministerinių sustikimo. Ką iki tol galėtume nuveikti? Ačiū. Dėkoju. Prašom, žodis jums, Arančia. Helmut Scholz. Uh, it is indeed. Helmutui Šolcui norėčiau pasakyti, kad per tvaraus vystimosi tikslų perspektyvą mes turėtumėme vertinti ir tarptautinę priekybą, nors turiu pasakyti, jog sudėtinga uh, prekybos bendruomeniai sieti savo darbą su TVT ir priešingai, taigi mes turėtumėme padirbėti ties abiejomis pusėmis, bet e, turiu sutikti, kad e, tie dalykai gerai atsispindi TVT, būtent 17 tiksle atvira priekyba, kaip variklis, kuriant darbo vietas, vystimasi, tvarų vystimasi, mažinant skurdą ir panašiai. Ir turime, aišku, žiūrėti, kas yra ir PPO pream, susitarimo preambulė, visa tai ten irgi išdėstyta. Taigi mes turime, turime pasirūpinti, kad tos abi pusės tarpusėje būtų geriau susijėtos. Dėl elektroninės priekybos, man atrodo, kad čia yra didžiulis potencialas įtraukti mažesnius į šį, šią sritį. Aš turėjome ne tik verslas verslui, bet ir verslas vartotojų struktūrą ir nedideliai subjektai besistančiose valstybėse čia daug ką gali nuveikti, taigi tie du dalykai yra svarbus ir pirmiausia turime pasirūpinti, kad dėrybos PPO būtų ko galima išsamesnės, įtraukiant ko galima daugiau narių. Ir turime galimybę pirmąjį kartą reguliuoti ES sritį, kalbant apie tartutinę priekybą, visiems susėdus prie bendrojo stalo. Ir dar vienas svarbus dalykas ir tai svarbiau pačia ES, kadangi jie reguliuoja atitikti ir įgyvendinimą, būtent e, jie turi pamastyti, kaip tą geriau padaryti, turint omenyje, kad kita vertus ir matome galimybės ir didesnius kaštus mažesniems tiekėjams, tam, kad būtų galima prieiti gauti prieigą prie ES rinkos elektroninės priekybos rytyje dėl investicijų skatinimo. Uh, ką mes darome tarptautinėme priekybos centre. Mes bandome išsiaiškinti, kaip tą padaryti, dirbame su įvairiomis didelėmis valstybėmis, bandome geriau suprasti, kaip pritraukti aukštesnės kokybės investicijas, turime išvelgti užsienio investuotojų galimybės ir taip pat jas įvardinti siekiant geresnės kokybės investicijų. Aš sutinku, kad čia yra irgi sritis, kur reikia padirbėti su besivystančiomis šalimis. PPO susitarime viską bandoma supaprastinti, bet neįmanoma keisti šalių pajėgumų, bandant renkti investicinius projektus, kurie būtų patrauklus kokybiškiems investuotojams. Taigi mes bandome papildyti PPO darbą savo pastangomis tam, kad investicijos būtų patrauklesnės ir lengviau pasiekiamos. Dėl tvarumo mažų vidinių įmonių konkurencingumo apžvalga, tokia metinė apžvalga, joje daugiau dėmesio skirsime finansavimui pagal piramidės struktūrą, kaip mes tą darysime. Tiesiog paprastai bandysime pritraukti didelius pinigus mažam verslui. Ir čia reiks imtis nemažai pastangų, kalbant apie tvarus finansus infrastruktūrai, mažiau galbūt pastangų reiks skirti tvarių, tvaraus finansavimo pritrauk, pritraukimui mažoms ir dėms įmonėms. Būtent kurti tas rinkas, kurių dar nėra ir mes bandome e, išsiaiškinti plačiau situaciją ir čia svarbus yra Europos investicijų planas, ypač Afrikos investicijų planas. E, Jis yra labai naudingas siekiant to tikslo pritraukti investicijas, kapitalą ir kreditus į, į žemesnį piramidės, žemesnės piramidės struktūras. Taip pat, aišku, mes siekiame tokios e, atsparesnės sistemos ir nesvarbu, ar tai daugia šalį ar dvišalė sistema, bet daugia šalė sistema, e, svarbiausia išsiaiškinti, ar ji atvira ar uždara. Jeigu 97 procentai tarptinės priekybos patenka į šią sistemą ir viskas daroma atvirai, skaidriai, leidžiant visiems suprasti, kokios yra naujosios taisyklės, tai tada nemanau, kad tai yra susiskaldžiusi priekybinė sistema. Kitas dalykas, jeigu viskas daroma savo ruoštų, viskas daroma savo ir neleidi kitiems suprasti, kas yra pas tave daroma. Tai, tai nėra galbūt tas daugia šališkumas, bet daugia šališkumo kokybė yra svarbus elementas. Dėl to aš ir džiaugiuosi, kad elektroninė priekyba automatiškai tampa PPO dalimi. o nebus dėl jos deramasi už PPO ribų. Kalbant apie parlamentinę konferenciją, parlamentai, mano manimu, turi suvaidinti vaidmenį tarptautinėje priekyboje, tą mes matėme Europos parlamento atveju, kuris suvaidino nedėlį vaidmenį tarptautinėje priekyboje, dabar vaidina didesnį vaidmenį dėl to, kad ES nusprendė <clears throat> užtikrinti daugiau legitimumo šioms diskusijoms. Mano vertinimu, būtų sudėtinga įsivaizduoti kažkokią tai parlamentinę, tarp parlamentinę konferenciją, tai turėtų būti galbūt parlamentinė konferencija visiems e, nariams ir kol kas e, to padaryti nebus įmanoma, bet manau, kad to, tokiu būdu būtų galima tikrai sustiprinti legitimumą, stiprinant e, diskusijų kokybę. Ir aš nesu įsitikinusi, uh, ar parlamentas čia suvaidintų svarbų vaidmenį, sprendžiant ginčius, kaip, pažiūrėjau, Europos parlamentas irgi nevaidina labai didelio vaidmens Europos teisingumo teisme. Taigi būtų gerai, kalbant apie diskusijų kokybę, dialogą, legitimumą, bet nemanau, kad parlamentas suvaidintų svarbų vaidmenį sprendžiant ginčius. Tai yra asmenė mano nuomonė. Dėkuoju. Ambasadorius. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie tuos aspektus, apie kuriuos nekalbėjo Aranča, bet tikrai labai turtingi klausimai ir apie tai galime kalbėti gan ilgai. Pirmiausia, tvarus vystimasis. Žinoma, tai yra klausimas, kurį svarsto PPO ir tas klausimas tampa vis aktualesnis ir platesnis. Tiesa, kad likšioliai, kalbant apie operatyvinius elementus, tas darbas nebuvo toks didelis. Vienintelis svarbus klausimas, kuris yra svarstomas ir kur yra akivaizdus ryšys tarp to, ką gali PPO, da, gali PPO padaryti, kuriant tvarumo taisyklės, tai yra žvejybos subsidijų sistema. Yra kitos temos, kurios minimos reguliariai - priekyba žemės ūkio produkcija, priekyba iškasnio kūro subsidijomis toliau priekyba klimato kaita. Tokios temos yra minimos vis dažniau. Taip pat reiktų pabrėžti, kad likščioliai daugia šalėse diskusijose dėl paraus vystimusi aplinkosaugos matmuo susilaukdavo kur kas daugiau dėmesio nei socialinis matmuo. Socialinis matmuo yra labai aktuolus, pavyzdžiui, kalbant apie dvišalį darbą, kurį atlieka ES su savo priekybiniais partneriais per laisvos priekybos susitarimus. Tačiau daugia šalėse diskusijose Ženevoje ryšys tarp, tarkim, priekybos ir darbo, priekybos ir žmogaus teisių yra nelabai kol kas stiprus tas elementas. Dėl elektroninės priekybos pažiūrėsime, kokie bus kontūrai uh, to galutinio rezultato. Bent kol kas viską bandoma buvo padaryti iš apačios į viršų, kad būtų įtraukiamos tos aktualios visos temos ir dabar tų temų yra ilgas sąrašas ir tai galėtų būti elektroninės priekybos diskusijų dalis. Pažiūrėsime, koks galiausiai bus tas tekstas. Čia politinis iššūkis bus siekti ambicingo susitarimo, kur būt, galima būtų įtraukti, kuo galima daugiau narių. Taigi reikia surasti, surasti lankščią sistemą, reikalaujant, kad visi darytų viską vienu ir tuo pačiu klausimu, matyt, ne pats geriausias sprendimas. Investicijų skatinimas, kaip sakiau savo įžanginėme žodėje, idėja čia nėra kalbėti apie prieigą prie rinkos arba, ar investicijų apsaugą. Kalbama yra apie tai, kaip nariai per gerą administracinę praktiką, skaidrumą, per vieno langelio galbūt sistemą, kur investuotojai galėtų formuluoti savo klausimus, sukurti tokią aplinką, kuri būtų patraukli investicijoms, kur būtų pritraukiami ir išsaugomi investuotojai bet mintis ne ta, kad mes primesime taisyklės, kuriai tai nariai, ne, tiesiog bandoma sukaupti geriausios praktikos pavyzdžių, kalbant apie investicijas, kurios būtų pritrauktinos. Dar viena stambi tema, kurios, stambi tema, kurios nepaminėjau savo žanginėme žodėje, nes pamaniau, kad reikia galbūt daugiau susi, susitelkti ties Buenos Aires susitikimu. Tai yra stambi tema, uh, PPO reformą. Ir gal tik kelis dalykus apie tai pasakysiu. Žinoma, tie trys ramščiai, kalbant apie PPO struktūrą, aišku, jie visi turi būti reformuojami. Reikia kurti naujas taisyklės, reikia įgyvendinti dabar veikiančias taisyklės ir reikia tam tikslui surinkti informacijos ir taip pat kitas klausimas - ginčių sprendimo mechanizmas. Čia, kaip žinia, visi puikiai žinome, kokia yra situacija. Laikrodis tiksi. Gruodžio pirmąją dieną tik vienas narys liks apeliacinėje struktūroje, tada ištiks paralyžius. JAV iki, pasakė, kad iki gruodžio sudėtinga apie tai kalbėti, kadangi niekas nepateikė konkretesnių pasiūlymų. Na, gruodį ES su devyniomis kitomis šalimis pateikė konkrečius pasiūlymus. Tai dabar JAV jaučiasi netaip patogiai jau. Apie tai buvo kalbama ir 18 pabaigoje aukščiausių lygmenių. Be ministrų tarybos ten bendroje taryboje buvo apie tai kalbama ir dabar bendroje taryba nusprendė neformalų procesą pradėti, pagal kurį specifiniai ES ir kitų pasiūlymai bus aptarinėjami. Ir pirmasis susitikimas įvyks poryt mes tikės, tikimės, kad JAV pasiruošusi įsitraukti diskusijas, tai mes aptarsime visus tuos pasiūlymus, kur sprendžiamos konkrečios problemos ir tikėkime, kad JAV galiausiai pasakys, kas jiem patinka ir kas jiem nepatinka. Ir jeigu nepatinka, tai ką mainais jie pasiūlytų. Nes dabar JAV elgesi autistiškai, jie sako, visą tai yra netaip jau sudėtinga, apeliacinės struktūros nariai turi elgtis gerai, laikytis 96 metų taisyklių ir panašiai. O mes sakome, kad jeigu buvo daromi tie dalykai, kurių, kurie neturėjo būti daromi, tai mes manome, kad taip atsitiko dėl to, kad taisyklės nebuvo aiškios, jas reikia sukonkretinti ir mes būtent tą ir pateikėme savo pasiūlymuose. Toliau pono Langeno klausimas dėl bendrų iniciatyvų. E, tai yra bendros, bendrų pastangų dalis ir kai tik tai tos bendros pastangos pabaiga yra paskelbiama, tai prieartėjama prie to ir de facto. Aišku, reikia tam tikrus klausimus dar spręsti ir žvejybos subsidijos primena Doha ir rytoj vėl prasidės diskusijos dėl žemės ūkio ir e, vidaus paramos ir uh, medvilnės ir panašių dalykų, tos diskusijos irgi bus tęsiamos. Tai čia dohos likučiai tokie, tikimės, kad susitarsime, bet dar kartą pabandys, pabandėme Buenos Airėse ir nepavyko. Turint omenyje, kad labai sudėtinga pasiekti daugia šalio susitarimo, tai naujas pažangos siekimo būdas yra atviras remiantis pluralizmo principu. Ir elektroninė priekyba čia viena iš sričių ir naujos sistemos dėl pramonės subsidijų mes e, ES dabar su, ir su Japonija kalbasi trišalių pagrindų ir bandome surasti naujas taisyklės ar peržiūrėti atitinkamas taisyklės PPO ir tai bus daugia šalis toksai uh, elementas, nes tikrai su visomis 64, 164 valstybėmis nebus įmanoma tą padaryti. Taigi, yra ir kitų temų, kitų kandidatų įsitraukti į tą sistemą. Ponas Riubich dėl pajėgumų kūrimo ir parlamentų vaidmens, dėl pajėgų, pajėgumų kūrimo. Tiesa, kad PPO yra problemų dėl pajėgumų, kalbant ir apie narių pajėgumus įsitraukti. Nes dabar PPO mes išgyvename sudėtingą intensyvų laikotarpį, teikiami pasiūlymai, žmonės turi per vieną ar dvi savaitės pateikti atsakymus ir daug šalių grupių, narių grupių tiesiog neturi pajėgumų tą padaryti laiku. Mažiausiai išsivyščiusios valstybės Afrikos Sąjungos šalys, pavyzdžiui, sakome, pateikite mums reakcijas į mūsų, savo reakcijas į mūsų pasiūlymus. Jei per penkis mėnesius man pavyksta gauti jų reakciją, tai tai jau labai gerai. Tokia yra realybė. Ir daug grupių tiesiog neturi pajėgumų Ženevoje arba sostinėse, kad tą padarytų per trumpą laikotarpį operatyviai. Ir tai yra viena priežasčių, kodėl perinama prie tų pluralistinių sistemų, nes reikia kažkaip operatyviau dirbti apeliacinės struktūros pajėgumų didinimas čia irgi labai delikatus klausimas ir būtent to ir nenori JAF. JAF nenori, kad ta sistema peraugtų į teismą, jie sako, tai yra arbitražas, viskas turi būti padaroma greitai per 90 dienų, jie tikrai nenori, kad daugiau būtų pajėgumų suteikiama šiai institucijai, šiai, šiai struktūrai, nes tada uh, ta struktūra jau pasidarys panašiai į teismą ir tai yra mažiausiai, ko nori JAV. Kalbant apie demokratinį deficitą, esate visiškai teisūs, PPO demokratinis deficitas jaučiamas ir dėl to ir viešasis forumas buvo sukurtas ir aš manau, kad parlamentinis indėlis PPO darbe yra svarbus, bet jo dar teks palaukti. Uh, Kaip tą padaryti per MC12 oficialiau, reiks apie tai pasikalbėti, nors dar turime 15 mėnesių. Bet PPO vertinimų 15 mėnesių nėra ilgas laikotarpis. Dėkoju. Ačiū abiems už jūsų pasisakymus, už jūsų įžvalgas truputėlį, užkulisius. Ir na, <laughs> tikrai galvo, kad ilgai jau dirbate ir dar dirbsite tikrai daugiau negu pusantrų metų. Next item is the joint debate on dual use. Kitas e, klausimas yra dviejopo naudojimo prekės. Trumpa apžvalga dėl e, trišalio dialogo nepradėjimo su taryba, dėl dviejopo naudojimo e, prekių moder... paketo modernizavimo. Atsimenate, prieš daugiau kaip metus mes patvirtinome gal 570 balsų Europos parlamento poziciją dėl informacinių komunikacijų technologijų įtraukimo iš reglamentą dėl kai kurių punktų. Ir dabar jau mes esame pasirengę dėryboms. Aišku, tai buvo viskas paremta dė... 2014 tarybos komisijos ir parlamento pozicija, kur buvo aiški valia išreikšta tą padaryti. Dabar taryba nesugeba suformuluoti dėrybinio mandato ir dėl to galime tik apgailę stauti, nes ir e, e T sektoriuje Europos technologijos yra naudojamos autoritarnių režimų, kon, siekiant kontroliuoti opoziciją ir galiausiai visgi netgi būna tokių atvejų, kuomet nužudomi opozicijos jėgų lyderiai, tai tikrai negalima net patikėti, kad taryba nesugeba suformuoti dėrybinio mandato, kad būtų galima pradėti dėrybas tokiu klausimu. Aš labai viešai tą pasakiau ir Pranešės ir aš parašėme e, laišką ambasadoriams e, dėl to, kad įtin nerimaujame dėl tokio e, elgesio. Toliau yra komisijos prašymas. patikslinti teisės aktus dėl dviejų panaudojimo prekių eksporto, jeigu, tam atveju, jeigu nebūtų susitarimo dėl uh, breksito. Ir tai, aišku, labai skubus klausimas. Čia jau yra tarybos aiškus suinteresuotumas dirbti ir jie nu, nori dirbti skubiai šio klausimu. Dėl modernizacijos paketo jie stengiasi išvengti bet kokių žingsnių į priekį. Panas Buchner dabar prašom. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will es ganz kurz machen, wir haben ja eigentlich nur noch. Ačiū, pirmininkė, labai trumpai kalbėsiu, turbūt tik keturias minutės e, turiu. Mm, jūs pagrindinius momentus, e, probleminius jau e, išsakėte ir norėčiau ir aš išsakyti savo nusivylimą dėl tarybos pozicijos, tikrai neslėpsiu to nuo jūsų. Mes atlikome savo namų darbus, mes dirbome labai daug, padarėme viską, ką galėjome. Ir panašu, kad čia kadencijoje nepavyks užbaigti darbo šio klausimu. O tai labai, na, pakenkia mūsų vertybėms, aš tai pasakyčiau. Būtinai turime uh, imtis veiksmų šioje srityje, nes tai yra labai skubiai spręsmas klausimas. Kasdien, iš tikrųjų, kasdien uh, tiek kas užsima tokiais klausimais, tikrai sako, kaip tai aktualu, kažkokie ir kiti atvejai, man atrodo, nereikia net vardinti to. Ir kasdien, kai yra vėluojama, tai yra labai blogai, nes žmo, iš žmonių yra atimama laisvė, netgi gyvybės jie netenka. Tai aš tikrai Norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Rumunijai, kuri stengiasi padaryti viskas, viską, kas yra įmanoma šio klausimui. Mes labai tikimės, kad bus įmanoma ko nors padaryti, bet dėl to, kad matome tokį mas, masišką pasipriešinimą iš tarybos, tai vargu ar, ar galime tikėtis optimistinio rezultato. Tai aš tiesiog norėjau pasidalyti su jumis savo nusivylimu, kaip jūs ir įsakėte. Ir dabar dėl kito klausimo gal tada iš karto kalbėčiau. Jūs, aišku, puikiai žinote, apie kainą kalbą. Uh, Mm, jeigu būtų pasitraukimas, Brexitas, Junktinės karalystės pasitraukimas e, mm, kietom sąlygom, tai būtų su šia šalimi elgiamasi kaip su bet kuria kita ir eksportas e, taip pat ir komunikacijų technologijos rytyje praktiškai nebūtų įmanomas. Uh, Čia reikėtų kalbėti apie sėkimo technologijas taip pat, kas tai labai susiję ir, ir tikrai tai nebūtų gerai nei mūsų ekonomikai, nei Junktinės karalystės ekonomikai. Žinau, kad Junktinė karalystė labai griežtai, labai griežtos pozicijos laikosi e, dviejopo naudojimo prekių eksporto srityje. Ir iš tikrųjų, tai tokia valstybė, kur tikriausiai atmetomų prašymų eksportuoti tokias priekės yra daugiausia. Uh, Tai man atrodo, kad mes galėtumėm atsižvelgę vis, vis, į savo sąžinę tikrai ramiai balsuoti už tai, kad Junktinė karalystė būtų įtraukta į tą sąrašą ir, ir tikrai aš manau, kad paraginčiau visus balsuoti už šešėlinį dabar pranešėjį, pono Fielner vardu gal. Pone Kristofrovol. Taip, ačiū, aš kalbėsiu kolegos Fielner vardu, jis mūsų šešėlinis pranešėjo šio klausimu. Dėl Vasangos bendro eksporto leidimo eksportuoti dviejų panaudojimo priekes iš, jungtinės, iš Sąjungos Junktinė karalystė. Mm, po breksiko. Čia reikia kalbėti apie tai, kad yra laikomasi tarptautinių normų ir saugumo, jungtinių e, tautų saugumo tarybos nuostatų ir kai kalbam apie tokius klausimus kaip kibernetinis siekimas, jungtinė karalystė išlieka patikima partnerė. Kalbant apie dviejo panaudojimo prekių mm, reglamento peržiūrimą, reikia pasakyti, kad APP e pasisako už kompromisą, kurį parlamentas patvirtino plenarniai sesijoje pusėje. Yra daug tokių dalykų, kaip kad, pavyzdžiui, autonominis sąrašas ir catch-all punktas ir ekstrateritorinis požiūris. Tokių, tokie dalykai mums neprimtini, tačiau mes suprantame, kad tai buvo kompromisas sudarytas su, su kitomis frakcijomis, kad kitos frakcijos irgi dėl kažko nusileido. Mes apgailestavome, kad taryba nesugebėjo susitarti visgi dėl um, dėrybinio mandato ir dėl to reikėtų labai paskatinti tarybą susitarti susimastyti dėl tokio dalyko, kadangi klausimas yra labai techniškas, bet ir labai politiškai svarbus ir todėl reiktų mm, galvoti apie uh, tik tokį eksportą, kuris būtų leidžiamas iš valstybių narių. Ir aišku, jeigu nebūtų susidarta, tai būtų pakengta tolesniai priekybai ir reikia pasakyti, kad būtų buvę galima susitarti, jeigu būtų buvusi politinė valia, jeigu būtų uh, Tarptautinės prekybos komiteto nariai anksčiau informuoti ir gal taryba turėtų pamastyti vis tik apie tai. Mes galvojame, kad m, mm, yra didelė problema, jeigu dviejo panaudojimo prekės patenka į netinkamas rankas. Ir mes norime, kad reglamentą reikia keisti. Ar gal būtų buvę geriau turėti atskirą reglamentą dėl kibernetės sėkimo technologijų eksporto, nes eksporto kontrolės pagrindinė pagrindinis tikslas yra užkirsti kelią mm, valstybėms, su autoritarnės režimais sekti savo piliečius, vykdyti priespaudą prieš savo piliečius. Ir todėl tam reikalinga dviejo panaudojimo prekio eksporto kontrolė. Uh, Ir e, mums taip pat, aišku, reikia pasirūpinti, kad e, pakeistas reglamentas būtų tinkamai suformuoluotas, kad būtų užtikrintos visos garantijos ir verslui, bet taip pat ir nebūtų galima e, pateikti prašymus skirtingose valstybėse narėse, tai yra, kad būtų tikrai vieningas režimas taikomas visoje ES visoms dvigubo naudojimo prekiams jų eksportui. Žaliųjų Pone Hautala, žaliųjų frakcijos vardu. Pone pirmininkė, aš tik noriu pasakyti štai ką. Kaip pranešėjai išklausiau plenatėme postėje Suomijos ministro pirmininko pranešimą apie e, būsimą Suomijos pirmininkavimą. Dabar į trejeto e, grupiai priklauso pirmininkaučiajas. Jis neatsakė tą klausimą, kur uždavė mūsų pranešėjas. Tad tas klausimas jam turbūt pasirodė nevaitinkamas. GUE frakcijos vardu kolega Minė. Dėkoju. Aš e, kalbėsiu olandiškai. Noriu EKR frakcijos vardu išdėstyti savo nuomonę. Frakcija gailestauja dėl to, kad taryba nesusitarė dėl darybų įgaliojimų šiuo klausimu, dėl dviejopos paskirties prekių. Mums kelia susirūpinimą kibernetinis saugumas ir kibernetinė priežiūra. Apie juos kalbama šiame tekste. Mes bijome, kad nenutiktų taip, kad šio pobūdžio prekiams bus modernizuota eksporto kontrolė, taps sudėtingesnė matome, kad e, šio klausimo nagrinėjimas vėluoja, mums tai netrodo gerai. E, negalima toliau tęsti dabar galiojančių nuostatų. Kai matome, kas vyksta dabar, Junktinėje karalystėje mes pritarėme e, numatytam darbų kalendoriui ir toms lėšoms, kurios buvo paskirtos. Ačiū. Helmut Scholz. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes turime ne tik savo nusivylimą reikšti. Mes turime labai aiškiai pasakyti, kad toks tarybos požiūris mums yra neprimdinas. Nes turime kalbėti apie bendradarbiavimą, apie tarpusavio pasitikėjimą ir taip toliau ir panašiai. Bet dabar tokios svarbos klausimai yra blokuojami. Tad turėtume pareikalauti tarybos veikti daug skaidriau ir pasakyti, kas šį pasiūlymą atmetė, kur siūlomi bendri veiksmai. Taip pat reikėtų paraginti tarybą dirbti sparčiau. Štai e, dabar Suomija besiruošinti pirmininkavimui atrodo darys viską, kad šis klausimas būtų išspręstas. Jungtinė karalystė e, turi savo poziciją. Man atrodo, mes turime matyti aiškę sąsają tarp visų tų klausimų ir vienas iš jų yra breksito klausimas. Mes galime turėti vilčių ateičiai, tačiau dabar reikia išsiaiškinti, kokios prievolės išplaukia iš šių susitarimų dėl dviejopos paskirties prekių. Reikėtų, kad Jungtinė karalystė ir ES susitartų ir šiuo klausimu porą mėnesių, atrodo, Junktinė karalystė dar yra mūsų organizacijos narių, paskui kas žino. Ačiū, sako pirmininkas, kolega Sanbarta, prašau. Štai, kolegė yra ten. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ir ačiū, kad suteikėte man žodį. Esu komisijos atstovė. Komisija labai apgailestauja dėl to, kad taryba nesutarė dėl bendros pozicijos. Nes dar šios kadencijos metu būtų buvę galima užbaigti šio klausimo nagrinėjimą. Padarėme viską, ką galėjome. Mes puikiai žinome, koks svarbus yra šis klausimas, e, ypač skatinant ES vertybės. Bet taip pat keičiant politinę atmosferą susijusią su eksporto kontrolė, ypač kai vyrauja įtampa tarp JAV ir Kinijos prekybos sferoje. Mes manome, galbūt teisės aktų kuriejams e, pavyks apsispręsti ir taryba dar galės priimti sprendimą. Mūsų matomi skirtumai daugiau yra susiję su pačiu procesu, ne, dėl, ne, ne, ne su esme to siūlymu. Na, gal Rumunijoje pirmininkaujanties dar spės priimti reikiamus sprendimus. Dėl Junktinės karalystės mes labai dėkingi tarybai ir parlamentui. Už tai, tačiau klausimų dirbame labai sparčiai. Nuo pat pirmo siūlymo ta sparta egzistuoja, dėl to norime Jums padėkoti. Dėl to pavyko taip pat pasiekti ir pakankamai lankščių išvadų šio klausimu. Dėkoju, pirmininkas, dėkoju. Na, nedrįstu tikėtis, kad iš tarybos kas nors dalyvauja posėdėje. Ir turbūt tieks negali paaiškinti, kodėl tarybos niekas nedalyvauja ir niekam įgaliojimai nebuvo suteikti tarybai čia atstovauti. Na kągi, gaila. Dar kartą labai labai gaila. Ir um, ką jau čia be pridursi. E, žmogaus teisų apsauga prekybos sustarimų dėka ar žmogaus teisų plėtojimas ir taip toliau. E, tai yra tie klausimai, dėl kurių būtų galima susitarti, bet tarybos nėra. Mes minėjome, kad pakeitimus galima bus teikti. E, taip pat yra pateiktas pakeitimas sudaryti saugių šalių sąrašą ir e, balsuosime netrukus, laikydamėsi procedūrų. Ir jeigu prieštaravimų jokių nebūtų, tai taip ir elkimės tada. Manau, kad nėra jokių prieštaravimų ir matyt taip ir darysime. Tad dabar jau keliaukime prie elektroninio balsavimo. Ir pirmiausia, turėtume balsuoti dėl šeštojo darbo tvarkės klausimo. Sąjungos bendrasis tam tikrų dviejų panaudojimo prekių eksporto iš sąjungos jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystė leidimas. Atlikime pirmiausia balsavimo bandymą. Elektroninis balsavimas, pradedam balsuoti. Baigiame. Panašu, kad viskas gerai frakcijoms atstovai teisingai, taigi šeštasis e, darbo tvarkės klausimus balsuojame elektroniniu būdu dėl viso dokumento. Pradedame. Baigiame balsuoti. Ir e, vienbalsiai patvirtinta. Dabar. Septintasis klausimas. pasiūlymas dėl tarybos sprendimo dėl reikiamų sustarimų pagal GATS. Vėlgi, balsavimas vienas, elektroniniu būdu balsuokime, pradėkime. Baigiame. Vienas kolega susilaikė balsuodamas ir patvirtintam. Aštuntas darbo tokias klausimas. Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos jungtinių valstybių ekonominės partnerystės politinio koordinavimo bendradarbiavimo sutarimo protokolas. Balsuokime taip pat dėl viso dokumento. Baigėme balsuoti. Vėlgi patvirtinta ženklę balsų persvarą. Devintasis punktas rekomendacija tarybai, komisijai ir sąjungos vyriausiam įgaliotinių užsienio reikalams sukumo politikai dėl sustarimo su Šveicarijos konfederacija. Balsuojame dėl atskirų pakeitimų. Pirmasis kompromisas pirmiausia, kas už. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Pirmas A kompromisas, kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta Atmesta. Antrasis kompromisas, kas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. Septintasis pakeitimas už. Prieš susilaikė. Atmesta. Aštuntasis kas už. Prieš susilaikė. Atmesta devintasis už. Prieš susilaikė. Atmesta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė. Atmesta. Vienuoliktas už, prieš, susilaikė. Atmesta. Dvyliktas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Keturioliktasis už, prieš, susilaikė. Atmesta. Trečiasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė. Atmesta Patvirtinta. 19 už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 23 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. 26 ir 27, kas už, prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 28 už, prieš susilaikė atmesta. 29 ir 30 už, prieš susilaikė patvirtinta. 32 už, prieš susilaikė atmesta. 34 už, prieš susilaikė patvirtinta. 35 už, prieš susilaikė atmesta. 36 už, prieš, susilaikė, atmesta. 37 už, prieš, susilaikė, atmesta. 38 už, prieš, susilaikė, panašu, kad atmesta, bet pasitikrinkime dėl 38 pakeitimo. Baigiame balsuoti, atmesta. Ir dabar balsuosime elektroniniu būdu dėl viso rezoliucijos su pakeitimais. Pradedam balsuoti. Ir baigiame. Didelė balsų persvara, dokumentas buvo patvirtintas. Dėkoju, tiek buvo balsavimo šiandien. Ir dabar pereiname prie dešimto darbo tvarkės klausimo. Jeigu kas nors norėtų išeiti dabar iš salės po balsavimų, kviečiu padaryti tai tyliai. Dešimtasis darbo tvarkės klausimas - rekomendacijos dėl ES ir JAV dėrybų dėl prekybos pradžios. E, tiesiog dabar tapsiu kitų asmenių, nes taip pat esu ir pranešėjęs šiuo klausimu. Tai yra ES ir JAV santykiai prekybos srityje. Kaip žinia, prieš dvi savaitės Europos komisija paskelbė du darybų įgaliojimus darybų pradžiai su jungtinėmis valstijomis. Kai žvelg, peržvelgiau tuos įgaliojimus, nebuvo visiškai aišku, kokia buvo pasirinkta strategija. Viena vertus aš galiu įsivaizduoti, kad strategija galėjo būti tokia – nuraminti visus prekybos karus ir nutraukti eskalaciją. Tačiau kita vertus, mes taip pat turim tam tikrų detalių, elementų, kurie svarbus dėrybų įgaliojimams. Ir aš manau, kad ne visai aiškus yra tie įgaliojimai. Norėčiau paminėti keletą dalykų. Pirmiausia, mes visada sakėme seniau, ir apie tai plačiai buvo kalbėta spaudoje, kad mes nepradėsime dėrybų jausdami spaudimą. Ir, e, na, tas spaudimas tebe jaučiamas e, tiek dėl aliuminio, tiek dėl plieno ir grėsmė dėl automobilių, e, automobilių ir automobilių detalių vėlgi spaudimas tebėra ir nieks nežino, kuo galiausiai viskas baigsis. Dėl šių elementų jungtinės valstijos nėra prisėmusios jokių įsipareigojimų. Ir nėra jokių ketinimų, atrodo, keisti tokią elkseną. Mes nenorime darybų dėl patiriamo spaudimo ir nenorime išvadų tokių. Ir pabaigti tų darybų neišeina. Gaila, kad susiklosti tokia situacija. Taip, ir antra, man nėra visiškai aišku, ar tie įgaliojimai apima automobilius ir jų detalės, ar ne. Kalbama apie ginklus tik tai. Ir yra pasakyta, kad yra susitarimas tarp pirmininko Junkerio ir prezidento Trumpo pasirašytas Liepos 21. Šis susitarimas atrodo neapima automobilių ir jų detalių. Jean-Luc Demarty komitete minėjo, kad viskas yra gal šiek tiek ne ir ne taip, gal tie automobiliai yra įtraukti į šį sustarimą. Tad man nėra visai aišku, sako pirmininkas, įtraukti automobiliai yra ar ne. Kaip yra iš tikrųjų. Automobiliai ir jų dalis sudaro trečdalį visų pramonės e, prekybos apimčių. Jeigu automobiliai ir jų detalės į darybų, šios darybų jau nebūtų įtraukti, viena vertus tai reikštų, kad Europos uh, sąjunga nebegali gauti visų reikiamų privalumų, anksčiau turėtų privalumų iš šios prekybos. ES prarastų labai daug. Ir galbūt tektų dėrėtis dėl privalumų kitoms pramonės prekiams. Visą tai yra paremta TTIP poveikio vertinimu procesu. Kol kas tokio poveikio vertinimo dėl šio siūlymo nėra. Tai yra grinai nauji skaičiavimai ir vertinimai. Tad niekas nežino galiausiai, koks būtų rezultatas. Na, be abejo, mes turime poveikio vertinimą ir tos aprypties vertinimą, bet kol kas tikrų žinių nėra. Jeigu automobiliai neįtraukti šitą sutarimą, tai bus tik tai nauda JAV pusiai, ne Europos Sąjungai. Kitas dalykas susijęs su automobiliais yra toks klausimas, ar automobiliai įtraukti į sustarimą ar ne. Mes dirbsime prie šio klausimo ir kol kas apie 90 procentų e, reiškia reikalavimą turėti prekybos sustarimą dėl įvairių prekių. 24 straipsnių tai yra nuostatos. Europos komisija nuolatos kartojo, kad 24 straipsnis reikalauja bent jau 90 procentų tokios ribos. Ir nesu tikras, kad tai atitiks PPO taisyklės, jeigu nepasieksite 90 procentų. Trečia, gerbiami kolegos, mes visuomet sakėme, kad prekybos susitarimai turėtų E, turėtų atspindėti ir tarifus, ir taisyklės. Taigi visa, vis, visi dar, visa eilė klausimų dar yra susijęs su Paryžiaus susitarimu. Nes mūsų logika buvo tokia, kaip išvengti didesnių, didesnių CO2 emisijų. Mes turime atsižvelgti ir minėtą klimato susitarimą ir pasirūpinti, kad gyvendant prekybų susitarimus būtų įgyvendintas ir šis susitarimas dėl sūdų išmetalų. Europos parlamentas patvirtino Liepos mėnesį šį susitarimą. Didžiulė kolegų dauguma e, pareiškė savo nuomonę labai aiškiai Liepos mėnesį sesijos metu. Turime tam tikrų nuorodų, TTIP rezoliuciją, turime Liepos praeitų metų rezoliuciją. Ten Parlamentas aiškiai nurodo, kaip turėtų vystytis prekybos sustarimai. Turiu abejonių dėl to, kad siūlomi įgaliojimai atitinka e, parlamento suformuluotus reikalavimus. O dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams. Prašau. Ja, vielen dank. Herr Vorsitzender und... Dėkoju pirmininkė, dėkoju ir jums kaip pranešėjui. Aš šiek tiek apgalėstauju, kad turime dirbti spaudžiant laikui, nes man atrodo, kad turėtumėme galėti susėsti ir pasikalbėti nespaudžiant laikui su taryba ir komisija, tada galėtume pasiekti kur kas geresnį susitarimą. Na, tokia būtų pirmoji mano pastaba. Toliau. Tai, ką jūs sakėte tai yra tam tikras situacijos įvertinimas. Tam tikra prasme yra sprendžiama dėl šio teksto vertės, bet aišku yra ir alternatyvių perspektyvų, kurios yra visiškai legitimios ir galbūt kiti vertins tą tekstą kitaip ir tikriausiai nenustepsite, kad EPP tekstą vertina šiek tiek kitaip tam tikrais aspektais. Ir aš nemanau, kad mes dary, turime daryti didžiulį tokį jau skirtumą tarp dalykų, kur tas skirtumas nėra toks radikalus. Yra nemažai dalykų, kur mūsų nuomonės sutampa ir kalbant apie EPP, mes manome, kad reikia palikti atviras duris. Tas yra svarbu. Ir kad turime konsultuotis su kolegomis kitoje Atlanto vandenino pusėje. Aišku, mes turime įvertinti visą tai, ką mes nurašėme ankstesnėme parlamente. Nes galiausiai nėra jau čia tiek daug naujų dalykų dabartinėje situacijoje. Bet šiaip viskas keičiasi gan smarkiai, jeigu įvertintumėme tai, kas buvo praeitų metų Liepos mėnesį, tai tada situacija buvo visiškai kitokia, lyginant su dabartinė situacija. Taigi aš manau, kad mes turime laikytis kitokio požiūrio ir vertinti situaciją iš kitos perspektyvos. Tai gan, gan naudinga tą padaryti. Mes turime, aišku, taip pat laikytis tam tikros taktikos ir plačiau vertinti situaciją. Mes negalime taip siaurai žvelgti į padėtį. Nes gal patys esame atsakingi už tai, kad nepasiekėme pažangos. Turime suprasti, kad ta kritika negali stabdyti pažangos. Ir turime, aišku, situaciją vertinti kritiškai, bet išlikti konstruktyvus ir taip pat turime palikti duris atviras ir taip pat turime pasirūpinti, kad su amerikiečiais vyktų maksimalus dialogas, nes dialogas yra vienintelis kelias, kaip mes galime pasiekti išvadų pasiekti apskritai kokio nors rezultato ir surasti bendrus argumentus. Nors situacija tikrai nėra tobula, bet aš manau, kad tai, dėl ko galime sutarti, yra geriau nei nieko. Ir aš manau, kad parlamentas turi aiškiai išsakyti poziciją. Ir tada pažiūrėsime, kaip būtų galima toliau palaipsniui eiti į priekį ir siekti pažangos. So, Thank you, Mr. President. Imagine. Ačiū, pirmininkė. Įsivaizduokite, kad aš esu Maklarkin, nes kalbėsiu jos vardu, sako pana Zahradil. Žinau, nelengva bus įsivaizduoti. Pone Maklakin sako, Visuomet aš pasisakiau už ES ir JAV priekybinių santykių gilinimą. Transatlantinė priekyba yra ekonominė strateginė prasme reikšminga ir ES, ir JAV. 2017 metais priekyba prekėmis 633 milijardus eurų siekia. Tai buvo 4,6 milijono darbo vietų ES, kurie buvo, kurios buvo siejamos su eksportu į JAV. Ir nors santykiai, pripažįstu, yra įtemti dabar Bet vis tiek nemanau, kad turėtumėme dėrėtis jausdami grėsmę. Priešingai buvo nusiustas aiškus signalas, kad ES rimtai siekia savo pažadų, kaip tų pažadų, kurie buvo įtvirtinti Trumpo ir Junkerio Liepos mėnesį. Komisija taip pat aiškiai pasisako, kad geras rezultatas priklauso nuo to, ar aliuminio ir plieno tarifai bus panaikinti ir kad nebūtų siūlomi nauji tarifai. Taigi tai nusinčia aišku signalą dėryboms. Taip pat mes turime nepamiršti, kad nors tai yra ribotos ap apripties susitarimas, vis tiek jis bus naudingas ES verslui ir vartotojams. JAV taiko didelius tarifus drabužiams, e, avaliniai ir tarifų panaikinimas šiuose sektoriuose atvertų galimybės ES ekspertuotojams ir didintų tarptautinį konkurencingumą, kalbant apie mūsų pramonę. Ir taip pat mūsų mažos vidinės įmonės gautų naudos, jeigu būtų dvigubas testavimas, tikrinimas, sertifikavimas panaikintas, jeigu atitikties vertinimo susidarimas būtų pasiektas. Rezoliucija yra puikiai dinamikos apžvalga, kalbant apie dabartinius priekybos santykius tarp ES ir JAV. Ir aš manau, kad tai yra aktualūs dalykai, bandant paaiškinti, kodėl tas yra daroma. EKR frakcija nemano, kad parlamentas turėtų rekomenduoti tarybai atmesti komisijos pasiūlymus įgaliojimus. Priešingai, esant dabartiniam įtampai pasaulio priekyboje, pažanga tarp JAV ir ES siekiant susitarimo yra sveikintina. Šios diskusijos padėtų deeskaluoti vykstančią esančią įtampą kuri nėra palankiai investuotojams, verslui Europoje ir JAV. Aš manau, kad rezoliuciją, turi aiš, rezoliuciją reikia aiškiai išdėstyti, kiek du atskiri sustarimai su ją būtų naudingi verslui, vienas dėl tarifų, kitas dėl pramonės prekių produktų ir dėl atitikties vertinimo. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjų už skubų darbą rengiant šį rezoliucijos projektą, turint omeny, kad laiko buvo labai nedaug. Taigi labai svarbu, kad parlamentas kalbėtų vienu balsu ir aiškiai išdėstytų savo nuomonę dėl siūlomų įgaliojimų pradėti dėrybą su JAV. Dėl to aš tikiuosi, kad surasime tarpinį variantą ir aš teiksiu pakeitimus, kad atspindėčiau tai, ką minėjau ir laukiu tolesnio darbo su pranešėju ir šešėliniais pranešėjais šiuo klausimu. Dėkoju. Emma McClarkin. Dėkoju, Emai. Helmut Scholz guoja e vardu. Ačiū, pirmininkė. Aš sutinku su jūsų labai prasmingų įgaliojimų įvertinimu, tačiau per pagreitintą procedūrą kongrese e, jaučiama įtampa ir pagal tą pagreitintą procedūrą yra įvardyjamas e, dėrybų su ES objektas. Pirmiausia, tai yra žemės ūkio produkcija. Ir taškas. Taigi aš nesuprantu, kaip komisija gali pasiūlyti mintį, suvokdama, kokia yra situacija, pradėti tas dėrybas. Aišku, mes turime aliuminio muitinius tarifus, plienui taikomus tarifus ir tame burbulė jau jaučiamės kurį laiką. Tai, tai yra problema. Ar mes tikrai manome, kad kai tik tai prasidės tas dėrybinis procesas, kad tuo met tos raudon, raudonosios linijos taps dar griežtesnės. Kas žino, ar Trumpas laikysis tų dalykų ir kur tai nuves. Mes judėsime, kaip ir tikimės judėti į priekį, bet kol kas matome, kad girdime tam tikrus įspėjimo signalus. Ir negalime imtis tų dėrybų e, be aiškių įgaliojimų 2-3 procentai muitų tarifų nėra problema smulkioms vidinėms įmonėms. Problema ta, kad nėra užtikrinama prieiga įvairioms valstijoms Amerikoje. Ir jeigu įmonės, tos mažos nes įmonės ir toliau negaus tos prieigos, mes žinome, kokie yra įstatymai ir Amerikos bendrovės tada turės laisvą vienašališką prieigą prie mūsų rinkų Europoje. Taigi konkurencijos daugelį sričių nereiktų net ir tikėtis čia yra, kyla problemų ir dėl darbo vietų ir panašiai. Turime taip pat įvertinti taisyklės, taip pat įvertinti ir tai, kaip mes gaminame pramonės produkciją ir vis, visą kitą. Į tuos dalykus reikia atsižvelgti. Tai nėra vien tik tai tų tarifų panaikinimo klausimas. Tai paveiks politinę, socialinę darbo rinkos padėtį, tvarumą paveiks. Ir dar vienas dalykas, ko tikrai trūksta komisijos pasiūlyme, Tai yra tvarumo, tvarumo skyriaus klausimas. Tai yra vienas didžiausių komisijos pasiekimų, kad kiekvienoje priekybos sutartyje buvo užtikrinamas šis skyrius. Tai mes jau bent tą skyrių turime ir šiuo atveju įtraukti. Ir galiausiai manau, kad turime pradėti mąstyti apie būsimus transatlantinius santykius, nes jie yra labai reikšmingi. ir tikrai kalbam apie tai gan garsiai, tai yra svarbu piliečiams ir turime įvertinti viso to poveikį ir turime atkurti pasitikėjimą. Turime kažkokius tai terminus laiko nustatyti, kad būtų aiškus lūkesčiai, kad būtų galima daryti ir spaudimą iš nacionalinių parlamentų pusės. Ir tada mes ES lygmenių, kaip teisės aktas tvirtinanti institucija, galėtumėme su didesniu pasitikėjimu konstruktyviau dirbti. Ir sutinku su šešėlinė pranešėja, kad reikia tikrai sąžiningai vesti tą dialogą. Taip. Žinoma, mes turime dabar aptarti rezoliucijos projektą ir teikti kaip ir patarimus nacionaliniai parlamentai teikia patarimus e, vyriausybėms. Marija Arena. Dėkoju. Visiškai sutinku su tuo, ką jūs sakėte, kaip pranešėjas. Parlamento pozicija yra aiški, turint omenyje tą kontekstą, kuriame esant tenka dirbti. Tai yra tas kontekstas, kai JAV ir ypač Trumpo vyriausybė nesilaiko teisės aktų numatytų nuostatų, yra PPO nuostatos tarifai, kurie buvo pasiūlyti, yra nelegalūs, mes jūs ginčijame. Taigi PPO taisyklių nesilaikoma. Nesilaikoma taip pat daugia šališkumo principo ir mes žinome, kokia yra Trumpo pozicija dėl daugia šališkumo. Ar tai būtų PPP, PPO, ar tai būtų COP21 ar COP24, kur buvo siekti sutarimai dėl kovos su klimato kaita. Kaipgi reikėtų suderinti tą siūlymą, kurį teikia įgaliojimus Europos komisija taryba ir tą siūlymą, kurį teikia Trumpo administracija dėryboms. Matome, kad yra absoliučiai nesutu, ne, nesutariama, nesuderinami tie du siūlymai. Jeigu būtų dar kokių nors sąlyčio taškų, galėtume sakyti, kad galima bent dėl kažko pradėti dėrtis, bet šiuo atveju nėra tų bendrų sąlyčio taškų. Tad klausimas į man kila, kaip čia geriausiai elgtis. Uh, E, man atrodo, komisija ir taryba turėtų neskubėti, nes nėra atliktas joks vertin, e, vertin, poveikio vertinimas. Ir mūsų situacija yra ta, kai turime trijų dalykų pareikalauti prieš pradėdami darybas. Pirmiausia, pareikalauti, kad tarifai, kuriuos siūlo Trumpo administracija, ir kurie negalioja PPO kontekste, e, kad jie būtų panaikinti. JAV turėtų jų atsisakyti. Antras dalykas ir antra išakastinė sąlyga, kad JAV grįžtų prie dėrybų dėl COP21 ir COP24, nes e, mūsų įmonėms būtų nuostolinga laikytis priemonių, kurios yra skirtos kovai su klimato kaita ir dėrėtis e, su šalimi, kur jokio dėmesio kovai su klimato kaita neskiriama ir kur įmonės nepraranda nieko investuodamos į tai. Tai reiškia, kad mūsų įmonės patirtų sunkumų, jeigu būtų deramasi tokiamis sąlygomis nieko nepakeitus. Tad, man atrodo, turėtume pasižiūrėti, kaip apginti geriau mūsų įmonės. Mes sakome, kad giname savo įmonės, bet liepti joms konkuruoti su partneriais, kurie nesilaiko net minimumo tų standartų, nebūtų gerai. Tad kyla klausimas, kokios yra tos raudonos linijos, kuris gali numatyti PPO ar kitos organizacijos, ar galima būtų pasakyti, kad atsisakoma dėrėtis esant tam tikram kontekstui. Matau, kad tai, ką daro Trumpo administracija šiandien, yra, sakyčiau, kažkas tokio, kas e, peržengia visas ribas, bet dešinieji, štai dešiniosios politinės jėgos sako, na gerai, konkuruos mūsų įmonės, bet pamirštama, kad neteisingos bus tos konkurencijos sąlygos. Bus konkuruojama su ta šalim, kur jokių nuostatų, jokių reikalavimų įmonėms nenumatyta. Ir aš manau, čia ar būtumėm kairieji ar dešinieji, turėtumėm aiškiai susitarti dėl sąlygų. Dėkoju. Dank u wel, voorzitter. Minjaar. Dėkoju. Ačiū. Pirmin... Kreipiuosi į Jūs kaip į pirmininką ir norėčiau pasakyti, kad pirmiausia, svarbu padėkoti pranešėjai už rezoliucijos pasiūlymą ir aš manau, kad reikia plačiau pripažinti, jog svarbu sugražinti viešės tas dėrybas. Ir aišku, parlamentas turi gauti visada nuolatos nu, tos naujausios informacijos apie tai, kas vyksta. Ir taip pat, kažin ar mes turėtumėme grasinti savo partneriams, mes turėtumėme išsaugoti tokią subalansuotą poziciją. Ir kaip sakė pirmininkas, labai svarbu, kad patektų žemės ūkio produkcija, nes žemės ūkio sektorius yra labai svarbus ir yra problemų dėl įvairių klausimų, kaip matėme ir derantis dėl TTIP, pirmiausia dėl kokybės aspektų ir dėl to, kaip kokybės reikalavimai yra traktuojami Amerikoje. Tai yra vienas svarbiausių mums klausimų ir aš manau, kad kol kas bent jau neišgirdau pranešėjo jokių komentarų, platesnių komentarų apie tai. Taigi manau, kad turime įtraukti tai į diskusijas. Pavyzdžiui, genetiškai modifikuoti organizmai, genetiškai modifikuota soja, biokūras, kaip irgi vertinamas kaip galimybė ateičiai. Mes turime tuos dalykus įvertinti, kad galėtumėme gyventi Paryžiaus susitarimą. Ir tiesa, kad negalime patvirtinti pozicijos, kol nesusitarsime dėl visko. Ir aš manau, kad atitikties vertinimas nėra tas pats, kas užtikrinti, kad būtų laikomasi standartų. Mes turime turėti labai griežtus patikrinimus ir laikytis atitinkamų standartų, dėl kurių sutarta. Taigi aš manau, kad ši rezoliucija žingsnis, pirmasis žingsnis teisinga linkme, bet reikia nueiti kur kas daugiau. Heinz, ačiū. Aš prisimenu, kuomet komisija mums aiškino, kad ne, nebus pradėtos dėrybos su JAV. Ir mes tikėjome jais. Tai dabar čia patikimuotas klausimas kyla. Piliečiai tikisi, kad mes būt, būsime patikimi, nusipelnysime jų parom, pasitikėjimo ir kad rimtai e, traktuosime priekybos dėrybas. Taigi tokia būtų bendra bendras vertinimas. Aišku, nebūtų teisinga užtrenkti duris amerikiečiam, bet aš nemanau, ar tai yra tinkamas metas ir tinkama strategija sutarti dabar dėl dėrybinių įgaliojimų, nes mes matome, kad visa nauda tenka amerikiečiams, kai tuo tarpu europiečiams, Europos bendrovėms ir darbuotojams. Tai čia mes nieko nepasiekėme, tiesiog daromos nuolaidos amerikiečiams, mes visiškai pamirštame savo situaciją. Amerikiečiai, Amerika nėra patikima partnerė, mes tą matėme, kalbant apie PPO taisyklės, Paryžiaus klimato susitarimą ir kitus dalykus. Tai aš nematau prasmės tvirtinti šiuos dėrybinius įgaliojimus dabar ir tikėtis, kad viskas klostysis geriau, pasikliauti gerą valią ir kad mūsų santykiai pagerės. Aš nemanau, kad toks kelias teisingas. Ir manau, kad turime išmokti mokytis iš praeities klaidų, mums reikia sažiningesnių priekybinių susitarimų, priekybos sutarimai turi būti skaidresni ir komisija eina ne tą kryptimi. Ir aš tikrai tikiuosi, kad taryba nepatvirtins šių įgaliojimų, kad pasipriešins jiems ir pasakys, kad nie, nieko nebus ir kad pritars mūsų nuomoniai, kad reikia daugiau laiko ir reikia kitokio dialogo. Dialogas tai nereiškia tik tai dėrybinių galiojimų nustatymą, tai reiškia bazinių sąlygų nustatymą ir tada žiūrėti, kaip toliau klostysis jau tos dėrybos. Ačiū. Pirmininkė, pranešėjau, kolegos, aš manau, kad mes turime šiek tiek išpraplėsti perspektyvą ir pagalvoti, ar, ar, tur, ar, ar vyksta priekyba pasaulio mastu ar ne, nes mokslininkai vertina skirtingai. Vieni sako, kad vyksta priekybinis karas, kiti sako, kad yra ženklų, jo, gerų ženklų, kad vyksta dėrybos ir panašiai. Ir toliau, ar svarbu tai, ar svarbus transatlantiniai santykiai Europos Sąjungai? Aš manau, kad visi turi pasakyti taip. Transatlantiniai santykiai yra labai svarbus ir reikšmingi. Tada ar norime būti pragmatiški, ar norime pažiūrėti, kokie būtų mūsų bendrovių ir ekonomikų ekonomikų interesai. Taigi, jeigu vertintumėme priekybinių santykių dinamiką, turint omeny santykius tarp JAV ir Europos, tai JAV ir visų kitų šalių, tai pamatytumėme 18 metais ta dinamika buvo Twitterio žinutė reakcija, Twitterio žinutė reakcija. Tai čia tikrai nepalanku Europos Sąjungai ir aš manau, kad turint omenyje, kad dėrybos savaime dar nereiškia, kad daromos nuolaidos, tai nereiškia, kad tos dėrybos užsibaigs, tai nereiškia, kad bus pasirašytas susitarimas, bet tai reikš, kad sėdi prie stalo ir bent jau techninių lygmenių dėriesi įvairiose kitose srityse ir tada nebūtų tas Twitterio, tos Twitter, būtų atsakyta tos Twitterio žinutės ir reakcijos logikos. Tai aš manau, kad lankstumas ir pragmatizmas reiškia, kad turėtumėme būti atviri visoms galimybėms, nes nuo kaž, kažką pradėti dar nereiškia, kad tai bus ir užbaigta, jeigu tai ne, netenkins Europos bendrovių ir darbuotojų bei žmonių interesų. Dėkoju. Ačiū. Ima. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju du kart už jūsų darbą rengiant rezoliucijos projektą dėl galimų dėrybų su JAV. Kaip jūs puikiai žinote, aš ginu ES priekybos politiką, politiką dėl priekybinių susitarimų, kuri turi būti grindžiama principais, vertybėmis, užtikrinti sąžininką, subalansuotą priekybą. Ir aš tikrai ginu nuoseklumą, darnumą politikoje. Tai yra būtina. Reikalinga tokia pozicija, kurią galėtumėme apginti, nepaisant aplinkybių. Tačiau nežinau, ar tos aplinkybės dabar palankios, turint omenyje galimas dėrybas su JAV, vadovaujant Trumpui. Tai taip susitarimas ten, aišku, buvo daug sunkumų, viskas buvo daroma vadovaujant Obamai, išsiskyrė ir, ir nuomonės dėl to susitarimo, bet aš gyniau tas dėrybas ir tą susitarimą, nes aš pasisakau už transatlantinius santykius tarp JAV ir ES, tačiau ne bet kokią kainą. Ir ne bet su kokia administracija. Taigi labai svarbu, kad tos vertybės ir tie principai, už kuriuos mes kovojame, kad jie būtų bendri ir amerikiečiams. ir ar tos aplinkybės dabar palankios turint omenyje Trumpo administraciją, aš manau, kad tokiu būdu mes sumenkinsime savo priekybinę poziciją, jeigu dėrėsimės tik dėl pramonės produkcijos, pramoninių prekių. Ir taip pat matome, kad tai yra ta administracija, kuri pasitraukė nuo to, dėl ko buvo susitarta Paryžiuje. Mes kalbame apie tvarius dalykus, pramoninę priekybą ir jeigu viskas daroma nesilaikant Paryžiaus sutarimo, tai mes nekovojame su klimato kaita ir tai yra vienas tikslų, kuris yra patvirtintas, kurį giname Europos parlamente ir tam pritarė visos politinės frakcijos. Trečias dalykas, kad dar, su kažkuo dėrėtumėsi, reikia susėsti prie stalo su patikimu partneriu kuris tiki ir tavimi, ir pasitikė tavimi. Ir man kyla klausimas, ar prezidentas Trumpas tenkina tas sąlygas, kurios leistų ES sėsti prie, saugiai prie stalo su juo ir pasitikėti juo, nes tai, kaip jis elgesi, kaip jisai elgesi su ES likščioliai, tai matome visišką pagarbos trūkumą. Jis bando viską padaryti tam, kad ES sumažėtų, sumenkėtų. Taigi, jeigu atsižvelgiame į visas tas aplinkybės, jeigu kalbame apie daugia šališkumo išsaugojimą, tam juk didelė dauguma iš įvairių politinių frakcijų pritarė. Būtent tai mes giname giname daugia šalės taisyklės, PPO taisyklės. Prezidentas Trumpas to irgi nenori, dėja. Tai kodėl reiktų dabar tvirtinti dėrybinius įgaliojimus, esant visoms toms aplinkybėms? Man atrodo, kad yra daug svarbių priežasčių, kodėl netvirtin, turėtumėme netvirtinti tų įgaliojimų, ypač dabar. Nors sutinku su Marija Arena, kad tos aplinkybės dabar nėra palankios. Oui, euh, Monsieur le Président ponė Žemė. Pone pirmininkė, mano nuomonė, atrodo, rezoliucija nukreipta teisinga linkme ir daugeliu atveju, manyčiau, išvalgos yra visiškai teisingas. Kai kas pastebėjo, kad ponas Junkeris mano, kad jam viskas galima ir kad jis, galima, kad jis gali dėtis ir be jokių įgaliojimų. Manau, kad laikas kreiptis į komisiją, tačiau E, turime pasakyti, kad mūsų nuomonė komisijos gali ir skirtis. Taip gali būti. Norėčiau keletą pastabų išsakyti. Pirmoji būtų tokia. Mane šiek tiek stebina tai, kaip neįprastai dirba ši komisija. Antra, rezoliucijos tonas. Jis yra labai, na, nemalonus Trump administracijos atžvilgiu. Ir tuo tarpu tekstas pats, manyčiau, yra visai neblogas. Trečias dalykas ši, skaitant šią rezoliuciją, galbūt susidaro toks įspūdis, kad ketinama ginti mūsų valstybių, mūsų ekonomikų ir žmonių interesus. Bet gal reikėtų apie tai ir galvoti, o nes ne, nemastyti, kaip e, pastatyti į vietą, taip sakant, JAV prezidentą. Visos tos pastabos dėl nestažingos konkurencijos, dėl mūsų įmonių traktavimų ir taip toliau ir panašiai, man atrodo, nekelia ypatingo pasipiktinimo, kai, sudaromos, e, kai sudaromi laisvos prekybos sustarimai. E, atsisakoma dėrybų su JAV dėl to, kad šie atsisako paklusti PPO diktatui ir kurie nepritarė PPO propaguojamam daugia šališkumui. Taigi daug čia yra dalykų. Jūs kalbate apie šios rezoliucijos patvirtinimą, kalbate apie strategijas visokias, kas už to slypi, ką galima išvelgti už tos strategijos ir panašiai. Galbūt tai yra rinkimų strategija, gal ne, nežinau. Aš norėčiau pasakyti, kad vanota markių dantis nežiūrima. Tad manau, kad tą iniciatyvą remsiu. Parodysiu kritišką savo paramą, bet paremsiu. Dėkoju, žodis Europos komisijos atstovui. Kito Ruben. Aš turiu du klausimus. Ar automobiliai traukti iš jų sustarimus ar, ar ne? Ir automobilių dalis taip pat. Ir kaip su tais papildomais tarifais, ar jie numatyti ar ne. Ir nes automobilių pramonė patiria sunkumų pastarosiomis dienomis. Mes manome, kad automobiliai ir jų dalis turėtų būti į tą sustarimą įtraukti. Tai būtų visiškai normalu. Tai būtų minimalūs reikalavimai. Ir iš to išplaukia trečias klausimas. Kaip bus su poveikiu? Ar turite kokiu nors vertinimu šiuo požiūriu? Kas laukia Europos pramonės pasirašys tokį sustarimą? Thank you very much, uh, Chairman. Um, and I want to just... Ačiū pirmininkė, aš norėčiau išsakyti keletą pastabų, paaiškindamas kontekstą dėl mandato tarybai. Prieš dvi savaitės uh, buvo pateiktas, jūs dabar jį aptarėte, rengdami parlamento rezoliuciją nuo to laiko, kai prezidentas Trumpas uh, Mm, buvo išrinktas ir pradėdė nacionalinę protekcionizmo platformą, matome, kad e, kokia yra jo retorika, kokia pozicija ir 2018 metais pirmas konkrečios priekybinės priemonės buvo pritaikytos, kurios e, paveikė Europos plieno eksportą. Po plieno, kad buvo paskelbtos tos priemonės, mes e, pradėjome diskusiją su mūsų partneriais JAV ir e, stengiamės pasiekti, kad nebūtų tarifų taikomų mūsų eksportui į JAV ir po to Liepos. Mėnesį praeitais metais mes pritaikėme balansuojančias priemonės, po to JAV pradėjo tyrimą dėl automobilių sektoriaus. Formaliai jis baigsis vasario viduryje ir tada žiūrėsime, ar bus laikomasi to termino, ar bus paviešinta ataskaita. Kol kas apie tai nieko nežinome iš principo yra toks terminas, kuris vos yra už kelių dienų iš tikrųjų. Ir būtent šio naujo tyrimo kontekste vyko labai plačios diskusijos Kanadoje, didžiai septintuko sutikimo kontekste. Atsimenate, aišku, kad tuomet pirmininkas Junkeris gavo kvietimą atvykti į Baltos rūmus Liepos mėnesį. Mes pasirengėme tam vizitui. Pirmininkas Junkeris vyko su komisijos narė Masrom ir mes galvojame, kad to sutikimo rezultatas buvo pozityvus transatlantiniams santykiams ir pozityvus uh, ES bendrai. Tai buvo uh, Mm, susitarimas, kuris pripažintas transatlantinių santykių kontekste plačiai ir iš tikrųjų dėjome daug pastangų, kad būtų pozityvi darbo atverkė įtvirtinta, kad nebūtų ta neigiama spiralė įsisiubavusi, kad po plieno nebūtų buvę pritaikyti apribojimų kitiems dar sektoriams. Ir nuo rugsėjo mes, aišku, toliau tęsėme darbą įvairiose sritise, pramoniniai tarifai, tiesti e, vertinimas, kuliavimo bendradarbiavimas, energetika, sojos pupelės. Mm, čia administracija tiek Briuselėje, tiek e, JAV dirba nuo rugsėjo pradžios. Ir Todėl buvo pateikti ir mūsų du prašymai dėl mandato tarybai, nes mes galvojame, kad būtent tas pozityvios darbo atverkės siekimas atitinka vis dar e, Mm, Europos interesus, bet aišku, reikia tam tikrų sąlygų e, ir labai svarbu akcentuoti tas sąlygas, kuris mes keltumėm. Mes galvojame, kad dėrybos dėl pramoninių tarifų galėtų būti užbaigtos tik su ta sąlyga, jeigu priemonės plienui būtų panaikintos. Kita sąlyga, mes galvojame, kad priekybos dėl pramoninių tarifų galėtų būti mm, e, užbaigtos, jeigu nebūtų jokių priemonių pritaikyta automobiliams dalims ar jų atsarginėms dalims, kad nebūtų kokių mm, JAV priekybos priemonių 301 ar kitų JAV teisės aktų pagrindų, kurie galėtų būti vienašališko pobūdžio. Liepos pareiškimas taip pat aiškiai, pareiškia, e, aiškiai rodo, kad žemės ūkis neįtrauktas. Tai yra tas balansas, dėl ko susitarė abu, abi pusės mm, ir buvo kaip kaip pirmininkas ir sakė, susitarime nenumatoma mm, dėl jūrų sektoriaus, geografinių nuorodų ar kitų sektorių įtraukimo į dėrybas. Mm, tai taip pat nėra ir TTIP formos dėrybos nebus įtraukta visas paketas taisyklių, kurios buvo visapusiškose dėrybose įtraukta, bet čia bus konkrečiai sutelktas dėmesys tik į tas rytis, kur mūsų abi pusės susitarė, kad reikia e, politinių ir diplomatinio sprendimo, kuomet mūsų pirmininkas lankėsi Liepos mėnesį Vašingtonė. Dabar kalbant konkrečiai apie jūsų klausimus, pirmininkė, nes jie tikrai labai aktualūs, e, Liepos tekste nėra automobilių sektoriaus, taigi teisingai pasakėte, mes sakome amerikiečiams, kad norime laikytis Liepos mėnesio teksto ir nenorime eiti plačiau nei e, Liepos mėnesio tekste numatyta. Pavyzdžiui, kad nebūtų įtraukta žemės ūkis. E, žemės ūkis buvo neįtrauktas ir buvo tai patvirtinta Europos vadovų tarybos. Ir e, mes pažymime, kad tekste automobiliai neįtraukti, bet aišku, kyla tam tikrų problemų dėl PPO taisyklių laikymosi, apie ką jūs ir kalbėjote. Ir atsakymas į tai mm, galėtų būti toks. Mes sakome taip, kad automobiliai yra vykdomosios darbo grupės e, sukūrimo priežastis e, prezidento ir pirmininko, kodėl ji buvo sukurta. Prezidentas Trumpas dažnai Twitterio žinutėse kalbė apie tai, kad yra nesažiningi tarifai taikomi automobiliams, automobilių dalims, kurios atkeliauja iš Europos į JAV. Tai man atrodo, mes nuosekliai čia laikytumėm savo pozicijos, sakydami JAV, kad norime įtraukti viską, kas yra pramoninis sektorius, tame tarpe ir automobiliai. Mes taip suprantame, iš kokia yra viso to ginčio mm, priežastis ir kas jiems nutiko. Taigi mes kaip ir nusekliai laikomės tos pozicijos, kodėl kilo tas ginčas būtent gegužė dėl automobilių, bet aišku, mūsų pirmininkas Junkeris labai yra atsargus nes jis nori laikytis tų parametrų, kurie buvo suderinti tarp jo ir pono Trumpo. Tai aš nežinau, ar čia toks būtų jums pakankamas mano atsakymas, nes taip e, yra pasakyta taip toliau, kad nu, neįtraukti jie, bet mes norėtumėme jas įtraukti, taigi mūsų atsakymas toks yra JAV. Mes galvojame, kad būtent dėl to ir prasidėjo visas ginčas dėl e, to, to tarifų netitikimo automobilių sektoriuje. Dabar dėl poveikio vertinimo. Buvo nuspręsta netlikti viso poveikio vertinimo, kai teikėme šį mandatą tarybai, nes poveikio vertinimas yra toks darbas, kuriam reikia daug mėnesių Mes turime daugiau patirties komisija rengiant tokius dokumentus ir yra daug įvairių dalių ir visas, visi terminai, tai būtų nuo 9 iki 12 mėnesių maždaug poveikiai vertinimai reikalingi. Tai tikrai galvojame, kad įvertinant tą susitarimą tai tarp JAV prezidento ir e, komisijos pirmininko, tai turint omenyje, kokie yra pasirengimai JAV pusėje, uh, E, JAF jau nuo vasario vidurio ketino pradėti dėrybą su mumis ir, ir, ir teikia savo reikalavimus. Ir turint omenyje, kad buvo labai daug jau tyrimų atlikta per pasaulius keliarius metus dėl, e, dėl liberalizavimo tam tikrų sektorių ir bendrai galvojant apie transatlantinę priekybą. Taigi mes galvojame, kad to pakanka ir visgi, aišku, mes dar mm, galvojame, kad reikia dirbti ir su tomis studijomis, kurios komisijos viduje yra ruošiamas dėl mūsų vidinių modelių, kokie yra formuojami tramoninių prekių mm, tarifams vertinti. Ir mes mm, per artimiausias kelias savaitės jau ketiname būti pasirengę su tomis studijomis ir galėsime pristatyti jums jas, taigi neturėsime formalaus poveikio vertinimo tyrimo, bet turėsime tam tikras studijas ir tikrai galėsime vis, visą tai jums pateikti ir galėsime atsakyti į visus uh, parlamento narių, jūsų pirmininkė klausimus. Ir mes galvome, kad uh, tų šių, šių dviejų mandatų pateikimas atitinka europinius interesus, kad būtų siekiama pozityvios darbo atverkės su JAV, bet aišku, užsitikrinant, kad būtų laikomasi tam tikrų sąlygų, kurias aš jau išvardėjau. Tai nėra taip, kad mes teikėme mandatą neribotą, tai yra tikrai mandatas, kuris siejamas su tam tikromis būtinomis sąlygomis. Ačiū. <laughs> Galbūt e, tą galima ir, ir kiek kitaip vertinti, galbūt gal skirtingų nuomonių, bet aš manau, kad galima tai diskutuoti ir, ir tą mes galėsime padaryti aptardami rezoliuciją. Labai ačiū už jūsų komentarus. Esu tikras, kad teiksim ir pakeitimų. Terminas yra vasario 6, labai greitai. Ir tai sėtina su galybės paminėtais terminais, dėja mums spau, mus spaudžia terminai, taigi pakeitimų pateikimo terminas vasario 6. Koordinatoriai nusprendė, kad kadangi laikas šitaip spaudžia, jis toks trumpas, bus dirbama tik anglų kalba, taigi labai prašau teikti pakeitimus angliškai. Ir esu tikras, kad Strasbūrė kitą savaitę jau galėsime juos aptarti ir rasti vieninčius taškus. Ačiū, tuo baigiame svarstyti dešimtą klausimą ir iš karto pereiname prie 11 ir 12 klausimų. Tai yra diskusijos dėl reglamento, dėl mineralų iš konflikto zonų. Kaip jūs atsimate, parlamentas sėkmingai padirbėjo e, dėl šio teisės akto, kad būtų tikrai e, kruopštumo viso pareigos laikomasi, kuomet eina kalba apie mineralus e, iš konflikto zonų. Šis reglamentas turi įsigalioti 2021 sausio 1. Daug klausimų turi būti išsiaiškinta iki 2021-2021 mm, ir čia ir, ir kompetitingos institucijos, ir pažydimo procedūros, kokios turi būti valstybės analise, kokie, kokios turi būti mm, maksimalios ribos, kas reglamente pasakyti ir taip toliau. Uh, Kol kas aš norėčiau sutelkti dėmesį į komisijos deleguotą reglamento projektą, kuriam taikoma dabar Europos parlamento priežos procedūra. Peržiūros procedūra ir reikia sutelkti dėmesį į metodiką ir um, vertinimo bei pripažinimo kriterijus tiekimo grandinį, kas yra taikoma būtent dėl šios pareigos kruopšiai viską įvertinti. Suteiksiu žodį ponui Vinklerė apie. Ačiū pirmininkė. Mes galvojame, kad tai vienas iš svarbiausių teisės aktų. E, šioje kadencijoje, kaip jūs atsimenate, reglamentas dėl mineralų iš konflikto zonų buvo primtas 17 metų gegužę ir tas reikalavimas m, mm, dėl tinkamo kropštumo tiem, kas importuoja tokius mineralus kaip Uh, Alavas, uh, Tantalas, Tungsenas, Auksas uh, turi įsigalioti per mažiau kaip dviejus metus ir komisija, valstybės narės ir kompanijos, įmonės dabar intensyviai ruošiasi lydinčioms priemonėms kai kurie gyvendinimo aspektai, kaip, dėl ko mes susitarėme reglamente, uh, E, turės būti apibriežti per deleguotus aktus. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl dabar šiandien vyksta tos bendros diskusijos. Aš manau, kad e, šitie deleguoti aktai turi būti labai gerai aptarti, parengti, po to aptarti ir priimti kaip galima greičiau. Uh, iš, ir, ir tikrai labai skubiai tą reikia padaryti, nes tai yra labai svarbus elementai, galvojant apie visą bendrą mūsų įmonį ir mūsų vyriausybių pasirengimą šio reglamento gyveninimui, nes iš tikrųjų valstybių narių e, institucijos turės atlikti labai svarbų darbą taip pat, jos turės ir, ir nacionalinės institucijas e, suformuoti ir užtikrinti, kad jos tinkamai veiktų. Yra tam tikros neprivalomos gairės dėl e, reglamento, dėl mineralų iš konflikto zonų įgyvendinimo. Komisija e, dirbdama kartu parengė iš tikrųjų tam tikras gairias dėl mineralų iš didelės rizikos zonų. Yra paskelbta tai ir jau ir. Yra Prašysiu komisijos papasakoti, kokie yra naujausi pasikeitimai, kas padaryta paskutiniu metu. Bet kiek aš žinau, valstybės narės tikrai aktyviai dirba ir jau nacionalinės institucijos yra skiriamos, tos institucijos, kurios bus atsakingos už reglamento įgyvenimo priežiūrą. Ir, ir valstybių narių ekspertų grupė reguliariai susitinka ir aptaria pasirašymą įgyvenimui, aptaria įvairius elementus, kurie bus labai svarbus reglamentai gyvenant nacionalinį nacionaliniu lygmeniu. E, taip pat norėčiau pasveikinti tai, kad komisija mm, taip pat mm, ir, ir neformalius politinius e, komponentus pasitelkė, pavyzdžiui, ABPO e, vertimas gairių dėl tinkamo kropštumo, skaidrumo, tai yra platformos, aišku, irgi visos nuostatos kom, atitinkamai, kas taikoma kompanijoms, tai mes labai tik džiaugiamės tokia iniciatyva ir, ir, ir mes galvojame, kad tikrai reikia toliau stebėti, kas vyksta, rengiantis jau įgyvendinimui. Tai gal tada tiek lauksiu dabar dialogo su kolegomis ir komisija ir, ir atsakymų lauksiu. Uh, like to... Taigi dabar paprašysiu komisijos pristatyti naujausią situaciją Francisco Perės Kanarų iš priekybos generalinio direktorato. Much, uh, ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjau. Tai tikrai e, parlamentui ėmusius lyderio vaidmens 2017 gegužė priimtas nepaprastai svarbus teisės aktas Ir tokiu būdu ES ėmėsi lyderio vaidmens labai svarbioj srityje, tai yra mineralai iš konflikto zonų. Ir mes galvojame, kad e, tai labai svarbu galvojant apie visą nelegalę gavybos veiklą ir priekybą nelegalę. Uh, e, būtent kaip tai svarbu tiems regionams, kurie yra krečiami konfliktų. Ir dabar daug kas į mus žiūri kaip, kaip, kaip išvyturi, nežant išviesą visiems ir mes dabar turime tai paversti re, realybę, mes turime pasirūpinti, kad mm, davė didelius pažadus, po, juos ir įvykdytumėm, nes tai yra labai svarbu daugeliu partnerių visame pasaulyje. Ir dabar norėčiau aiškiai žinia pasiūsti 2021 metų sausio pirmą dieną atrodo labai toli, tačiau mes, kaip ispaniškai sakome, labai jau greitai tai yra. Ir todėl labai svarbu kalbėti apie visą parengiamąją veiklą. Uh, kurios tikrai reikės daug, kad galėtumėm laiku pasiruošti gyveninti šį labai svarbų e, reglamentą ir kad tikrai galėtumėm būti lyderiais pasaulio. Kaip pranešė, sakė, mes dviem kryptimis dirbame. Tai yra visų pirma tie veiksmai, kas yra aiškiai pasakyta reglamente dėl mineralų iš konfliktinių zonų. Bet taip pat ir kitos priemonės, dėl ko buvo susitarta e, iš politinio požiūrio taško, uh, būtent daugeliu atveju reaguojant į parlamento reikalavimus. Prieš kalbėdamas detaliau apie deleguotą reglamentą, deleguotą aktą, aš norėčiau aiškiai pasakyti, Kaip kad pasakyta reglamente dėl mineralo iš konfliktinių zonų, yra du paketai gairių, kad kompanijoms būtų lengviau identifikuoti, kas yra um, konfliktinės ar didelės rizikos zonos. Ir labai svarbas yra gairės tai tiem, kas užtikrins, kad būtų reglamentas įgyvenimas. Tai yra kompetitingos valstybių narių nacionalinės institucijos. Ir labai svarbu, kad ekspos patikrinimai būtų tikrai geri. Ir e, greta to, dar aišku, vykdomas ir visas tas darbas, kuris atliekamas dabar per konkurencijos procedūrą, mes renkame išorės ekspertus, kurie pateiktų visą sąrašą, nebaigtinį aišku, bet tų zonų, kurios yra konfliktinės ar didelės rizikos ir, ir per artimiausius porą mėnesių bus jis parengtas, būtent, kad turėtumėm pakankamai laiko po to pasiruošti vis, visiems reglamento uh, Mm, punktams, kad, galėtų, kad visus, viskas, kas įpareigota, būtų gydyta. Taigi, deleguotas reglamentas tai bus ir metodika dėl visos tinkamos kruopštumo prievalės taikymo visai, vis, vis, visai, visai grandinė, aišku, tai bus toks kaskatinis poveikis ir mes toliau formaliai dar patvirtinsime ir tinkamo kropštumo sistemas, kurios yra būtinos tam, kad importuotojai galėtų laikytis šių reikalavimų, ypač šio reglamento reikalavimų. Ir po to, aišku, bus ir trečia dalis tos, to, to, tos, tos kaskados, tai bus ir perdirbėjai bei um, lydinių gamintojai. 2020 metais dirbsime uh, su ta dalimi, taigi labai svarbu, kad visas procesas vyktų palaipsniui tam, kad būtų tinkamai pasiruošta šio reglamento gyvendinimui tokiu lygmeniu, kuris būtų priimtinas parlamentui ir tarybai. Priešingų atveju mes e, nesuspėsime tinkamai pasiruošti šio reglamento gyvendinimui. Dabar kalbant apie lytinčias priemonės, aš norėčiau paminėti ir pirmą paketą priemonių MVI, ką šiais metais jau parengsime, bet e, parlamentas itin rūpinasi priemonėmis, kurios būtų tinkamos e, tarp kompanijų pritaikyti, kam, kaip e, rangovus pasirinkti, kaip šaltinius pasirinkti tinkamai. Tai čia toje srityje bus daugiau veiksmų ir šių metų pavasarį komisija su taip pat paleis ir internetinę skaidrumo e, platformą, kad šią kompanijas galėtų keistis gerąją praktiką. Ir tai bus itin svarbus interesuotams šalims, pilietinės visuomenės organizacijoms, nes ponios ir ponai, šviesa, saulės šviesa geriausias yra, geriausia dezinfekcinė priemonė. Taigi svarbu, kad būtų visiškas skaidrumas, kad visuomenė viską matytų ir tuomet tikrai galėsime užtikrinti, kad mūsų importuotojai tinka, tinkamai dirbtų. Aišku, reikia kalbėti ir apie trečių šalių, ska, trečiųjų valstybių skatinimą, kad vartotojai, gamintojai būtų irgi skatinami laikytis tinkamos praktikos pagal BPO gairias dėl tokių mineralų gavimo atsivežimo. Ir aišku, Pietų Afrikoje būtent dabar atliekamas labai svarbus darbas. Ir Tungutė Zagretė fond labai svarbu principu laikytis. Labai svarbu, kad būtų integruotas visapusiškas požiūris, kad būtų tinkamai pasirengta reglamento gyvenimui. Čia, aišku, yra labai daug tų dėlionės elementų, kurie yra reikalingi, kad viskas susidėtų į gražų vaizdą ir kad būtų jau konkretus pasiruošimas gyvenimui. Dabar dėl to teisės akto, kurį jūs dabar svarstote, e, turiu pasakyti, ką jis daro ir ko jis nedaro. Visų pirma, ko nedaro dviejų dalykų. Jis nekeičia to balanso, kuris buvo užtikrintas reglamente dėl mineralų iš konflikto zonų. Ir tai yra labai svarbu. Antras dalykas, ko jis nedaro – jis neperžengia tų ribų, kurias jūs nu, mums nubrėžite deleguodami savo galės. Ir mm, reglamente dėl naudingų iškasinų iš konflikto zonų buvo pasakyta, kad pripažinimo sistemos bus taikomos komisijos patvirtinimu ir mes turime suformuoti metodiką ir kriterijus, kurie būtų taikomi įvertinant, ar tinkamo kropštumo sistemos uh, E, turėtų būti patvirtintos. Ir pranešėjas jau pabrėžė, kad labai intensyviai vyksta ekspertų grupės diskusijos. Ir Europos parlamento ekspertai irgi yra pakviesti. Ir labai e, džiugu, kad galime pasidalyti to labai glaudos bendradarbiavimo rezultatus su jumis. Kalbant apie deleguotą aktą, požiūris yra aiškus. Mes norime, kad ES teisinėje sistemoje būtų visa metodika, kurią BPO neseniai pasirinkė dėl mm, tinkamo kropštumo sistemų taikymo naudingoms iškasenoms iš konflikto zonų. Mes norime, kad jūsų, jūsų rankose išliktų mm, aky mm, ir tie principai, kurie numatyti reglamente dėl mineralų iš konflikto zonų. Ir kas yra labai svarbu, ką mes darome, tai kad yra aiškus ir visapusiški kriterijai, ne tik tai dėl tinkamumo, bet ir dėl vertinimo. Tam, kad, pavyzdžiui, ir dėl kitų aktualių informacijos šaltinių, kad tai būtų galima irgi panaudoti, apie ką užsiminė ir pranešėjas, kad tai irgi galėtų patekti į analizę. Ir aš, kaip jau sakiau, mes irgi tą stengiamės užtikrinti. Tai labai svarbu, kad analizė būtų patikima ir kad būtų skaidrumas užtikrintas. Uh, Deleguotame akte yra labai aiškus terminai, labai aiškiai apibriešta, kas ką daro, kokios yra kienų, kieno teisės, kaip įvairios šalis pusės gali dalyvauti. Ir taip pat svarbu atsižvelgti, kad analizė yra labai svarbi ir mums reikia pakankamai laiko tam, kad tinkamai įvertintumėm tas e, kropštumo sistemas, reikia to pakankamo laiko Ir e, devyni mėnesiai tai yra reikalingi. Ir aš dar mm, pabaigai, ką noriu pasakyti. Kalbant anksčiau apie reglamentą dėl naudingų iškasinų iš konflikto zonų, buvo keli momentai labai svarbus parlamentui ir todėl labai svarbu, kad ES importuotojai iš, išlaikys visas m, mm, prievolės laikytis e, prievolių pagal tą reglamentą dėl naudingų iškasinų iš konflikto zonų. Nežiūrint, ar jie, naudo, ar jie dalyvaus toje e, komisijos pripažintoje sistemoje dėl tingo grakštumo e, išsamos patikrinimo ar ne. Į toliau mūsų tas uh, Krušnumo sistemų įvertinimas bus paremtas ne vien tik tai jų politika, bet ir jų įgyvendinimu. Mes žiūrėsime, kaip tos sistemos veikia. Ir e, ta, tam dedam labai daug pastangų. Ir pabaigai dar noriu pasakyti, kad skaidrumo procesui sustiprinti mes ir toliau e, jūs nuolat informuosime apie tai, kaip deleguotas aktas bus įgyveninamas. Aš jūsų paprašysiu irgi daug ko, kaip ir valstybių nežių, kurios uh, Mm, norėjai, kurios tikrai stengiasi labai e, greitai dirbti ir parengti jau kompetitingų institucijų, kurios atliksos vertinimus mm, sąrašą, tai mes prašysime parlamento irgi labai sparčiai dirbti e, dėl šio deleguoto akto, nes jeigu nedirbsime sparčiai, turint omenyje, kad laikas spaudžia, bus labai sudėtinga tinkamai pasiruošti tikrai sudėtingo tokio reglamento dėl naudingo iškasinio iš konflikto zonų įgyveninių, kad tai būtų uh, realybė. Dėkoju, Marija Arena. Ačiū už pateiktą informaciją. Džiaugiuosi išgirdus tai, ką kalbėjo Europos komisijos atstovai ir pirmiausia tai, kad pramonės schemos yra to reglamento ir to reguliavimo kertinis akmuo. Galėjo kilti tam tikrų klausimų, tačiau Europos komisija pripažins tas pramonės schemas, schemas, kurios yra paremtos EBPO gairėmis. Po to, ką mums išsakė Europos komisijos atstovas, aš manau, kad tas EBPO gairių taikymas, man atrodo, yra labai svarbus dalykas. Antras dalykas – dėl to, kad įmonės, kurios dalyvauja pramonės schemose, lieka individualiai atsakingos. Tai nereiškia, kad jeigu įmonė dalyvauja pramonės schemoje, ji nebeturi atsakomybės kaip individuali įmonė. E, vėlgi, puiku, kad Europos komisija pripažįsta tą įmonių individualią atsakomybę. Ir trečias dalykas. Nebuvo gerai komisijos išaiškintas. Tai yra įmonių praktikos vertinimas Mes kalbėjome apie galimybę atlikti auditą parinkus tam tikras įmonės atsitikiniu būdu ir tos, ar tie mėginiai atstovaujami įmonių e, yra numatyti ir kaip dažnai tos patikros tų mėginių bus vykdomos. Jau žinome, kad buvo korupcijos skandalų, pinigų plovimo skandalų 16 metais metalų ir, pra, ir, ir, ir, ir kūro gamybos sektoriuje. Auksas, pavyzdžiui, buvo įtrauktas, sakoma, į pramonės schemą ir nepaisant to įtraukimo, matėme, kad nebuvo išvengta pinigų plovimo ir padirbinėjimo skandalo. Taigi, nereikėtų, kad tai, kas bus numatyta teisės aktos, sudarytų pagrindą tokiai nelegaliai veiklai. Norėčiau paklausti komisijos, kaip būtų galima užkirsti kelią tokiems dalykams. Na ir paskutinis dalykas, kuris paminėtas yra deleguotuose teisės aktuose - priemonių, per, nu, priemonių periodinis vertinimas, bet nepasakyta, koks bus taikomas tas periodiškumas, kas kiek tos patikros bus atliekamos, kas met, kas dviejus, kas trejus metus. Uh, E, kaip, kaip turėtų vykti tos, kas kiek turėtų vykti tos patikros mūsų aptariamos rytyje. Ačiū. Pirmininkas dėkoju, Judit, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat dėl 8.4 straipsnį reglamento norėjau paminėti, kol kalbam apie periodinės patikras ar tai yra numatyta deleguotosiuose teisės aktuose. Įmonių tos rūpestingumo schemos turi būti patvirtintos. Manoma, kad tai yra žemos rizikos schemos, tačiau turim būti įsitikinę, kad jos veikia. Kaip tai yra užtikrinama? Periodinės patikros yra numatytos deleguotosiuose teisės aktuose. 8.4 straipsnis. Kitas dalykas. pramonės schemos. Pasak EBPO gairių, kuriomis naudosi Europos komisija pagal tą metodologiją, reikalauja, kad tų schemų nariai būtų periodiškai vertinami ir tikrinami. Aš norėčiau suprasti, kaip būtų galima užtikrinti, kad tai iš tikrųjų yra daroma, kad tai atliekama. Ar bus pateikiami kažkokie įrodymums apie tai, kad tos patikros buvo atliktos? EBPO pateikė ir apibriešti dėl įgyvendinimo. Metodologijoje štai matau, e, kad dėl e, turime 18 metų mineralų vertinimo gairias. E, tai yra 18 metų teisės aktas, čia kalbama apie kriterijus taikomus programų įgyvendinimui įskaitant ir būtinas priemonės, kurių tikslas yra užtikrinti atitikti. E, tais atvejais, kad žmonės, kai įmonės, kurios programuose dalyvauja, netitinka tų keliamų kriterijų. Turėtų būti rafinavimo įmonių numatytas sąrašas ir taip pat lydytojų sąrašas. E, mes juk nekalbam apie dvigubas patikras ne Europos komisijai turėtų tekti atsakomybė tas patikras atlikti. Nacionalinės struktūros turėtų tai užtikrinti, kaip tuomet sudaryti tos baltuosius vadinamus sąrašus su lydytojų perdirbėjų. Tuo tarpu tikrinimų, kaip jau sakėme, nenumatyti, reikės vėlgi čia atlikti tam tikrą, taip sakant, popierinį darbą. Norėčiau suprasti, kaip ta schema veikia. Na ir galiausiai, pirmininkė, ne dėl deleguotų aktų, bet dėl antrojo darbo tvarkės punkto. Manau, kad apie tai irgi galime čia kalbėti. Kiek suprantu, mums kyla sunkumų dėl importo numatyti daugiau skaidrumo, nes e, e, nenorima yra teikti įmonių pavadinimų nacionalinėms kontrolės struktūroms, ne, nes pagal mutinės kodeksą um, importo kvotos yra konfidencialus dalykas, bet kita vertus sumokėjus tą informaciją galima gauti. Vartotojų apsaugos struktūros atrodo neteikia informacijos, kurios reikia kitoms nacionalinėms struktūroms, kurios nori atlikti patikras tų įmonių. Nes nežinau, ar čia reikėtų kalbėti apie pinigų klausimus kažkas pateikė tą protingą idėją pasinaudoti muitinės kodeksų. Na, nežinau, ar mes atrodo niekada apie tai nekalbėjome. Ar taip viskas turėtų būti. Žaliesiems yra labai svarbu visą tai suprasti, nes mes galime išsakyti mintį ir dėl to, ar mums priimtinas toks deleguotas įsteisės aktas, kaip jis dabar yra, ar ne. Dėkoju, ponė Miner. Ačiū. Kolega Helmut Scholz prašė jo vardu pasisakyti. Ta ir ketinu atlikti. Apskritai galima pritarti tam, kas vyksta, bet turime keletą išvalgų, kurias norėtume čia išsakyti susijusius šio siūlymu. E, reikėtų numatyti nuostatas, kurios būtų aiškesnės susijusios su kontrolė, patikra ir stebėsena stebėsenos įgyvendinimo nuostatos turėtų būti aiškesnės. E, reikėtų numatyti e, aiškesnius kriterijus duomenims rinkti ir jiems uh, naudoti. Turėtų būti numatytas duomenų atitinkamas formatas. Valstybės narės ir tų struktūros turėtų dirbti laikydamosis atvirų duomenų principo. Reikėtų numatyti aiškias platformas ir standartizuotą dialogą bei dalymasi informaciją, numatyti darbų koordinavimą tarp kompetentingų struktūrų numatyti taip pat ir mechanizmą informuotojams apsaugoti, kai jie praneša apie problemas. ES e esančioms, esančiose įmonėse turėtų patikras atlikti ta šalis, kur įmonė yra įsikūrusi. Dėkoju. Pone pirmininkė, popieriuje viskas atrodo aišku. Kolegos apėmė beveik visus tos klausimus. Aš norėčiau gal vieną komentarą išsakyti. Klausimas būtų toks. Ar galėtumėte, gerbiama komisija, pakomentuoti daugiau apie mūsų pastangų bendrus galimus rezultatus. Mes gandų apie tai girdome, bet ką jūs matote, kas vyksta Pietų Amerikoje ir Kinijoje ir, ir, ir Ar žinome taip pat, kas vyksta jungtinėse valstijose, nes ten irgi dėl metalų egzistuoja tam tikros specifinės nuostatos. Toks būtų klausimas. Ir taip pat vienas iš paskutinių kalbėtojų sakė apie tai, kad mes apie apriepties išplėtimą galime kalbėti daug, įtraukti naujas medžiagas, naujas įmonės, bet dabar svarbu yra susitelkti prie kuo geresnio pasirengimo svarbu atsakyti iškylančius klausimus, o paskui O paskui 2020-aisiais įgyvendinti šį reglamentą. O paskui ir jį sėkmingai įgyvendinus, užtikrinus, kad sėkmingai veikia, galėtume galvoti apie jo pirpties išplėtimą. Ačiū, sako pirmininkas. Na taip, tas apriepties išplėtimas yra įdomus dalykas, kai dėl, kai dėl elektrinių variklių mums reikia daug elektrinių elementų, kur reikalingas kobaltas, litis, 60 procentų kobalto yra gaunama iš Kongo Demokratinės Respublikos. Tų elektros baterijų poreikis labai išauks artimiausių metų jeigu mes laikysime savo įsipareigojimų, e, norėdami sumažinti CO2 iš metalų kiekį. Ir manau, kad kobaltas bus tas mineralas, kurio, e, kurį reikės įtraukti, išplečiant apriepti to dokumento. Prašau, žodis jums. Dėkoju. Čia tikrai susilaukiau didelės audros klausimų ir atsiprašau, jeigu bandysiu laviruoti ir ne į visus jų, iš jų atsakysiu, bet esu pasirengęs e, pateikti tolesnius paaiškinimus vėliau diskusijose. Pirmiausia, pastabos, kurias išsakėte pabaigoje. Taip, svarbu pripažinti, kad susidurėme su labai aiškia apriptėmi, būtent turime įgyvendinti tai, ką turime dabar ir per deleguotojų aktų reglamentą negalėsime to keisti. Mes visi suprantame, kad keliami svarbus klausimai, ypač susiję su apriptimi, bet taip pat ir su tuo, kaip realiai mes tvarkysimės su suinteresuotų asmenų klausimu ir mūsų teisinė erdvė čia yra ribota. Ir visgi, kaip aš užsiminiau anksčiau, būtent dėl to, kad be kita ko naudojama skaidrumo platforma, labai intensyvi veikla vykdoma tam, kad per šią, šį pozityvų požiūrį mes galėtumėme išbraukti tuos, kurie elgėsi netinkamai. Taigi mes per tokį požiūrį galėtumėme įsiubuoti tam tikrą pagreitį, kas yra reikalinga tam, kad tos įmonės elgtųsi kiek įmanoma pagal mūsų reglamento principus. Šiek tiek peršoksiu ir pradžioje pakomentuosiu tai, kaip būtų galima užtikrinti, kad vertintumėme sistemos politiką ir standartus ir kaip ji yra įgyvendinama. Kaip sakiau anksčiau, įvertinimą įeis ir šešėliniai auditai, taip vadinamieji, mes būtent žiūrėsime, kaip audituosime įmonę, žiūrėsime, kaip įgyvendinama sistema ir tokiu būdu mes vertins, vertinsime ir pačias schemas. Tai šiek tiek skiriasi nuo dalyvaujančios įmonės vertinimo pačios vertinimo, taip pagal 83 konfliktinių mineralų reglamento straipsnį. Tačiau akivaizdu, kad kiekvienos įmonės individuali veikla ir rezultatai leis geriau įvertinti siemų, siemas ir įgyvendinti politiką bei įdėkti standartus. Bet galiausiai pagrindinis žodis čia yra atsakomybė ir mes norime pabrėžti, kad kad importuotojai prisima savo atsakomybę dėl standartų laikymosi, reikalavimų laikymosi. Tai yra esminis dalykas tam, kad visą tai pasiteisintų. Deleguotojų aktų reglamente irgi rasite atsakymą į labai aktualius klausimus, būtent dėl to, kas vyksta po to, kai mes, tarkim, priemame sprendimą, kad schema yra ekvivalentiška, kaip mes tai įvardėme reglamente, labai svarbu pasakyti, kad turime labai aiškias nuostatas. Tais atvejai, jeigu, pavyzdžiui, keičiama schema ir pripažintos schemos trūkumai yra taisomi ir reikalaujame, kad ta schema būtų priderinta prie standartų ir terminų. Tai yra labai svarbu, nes mes norime dinamiško reglamento, būtent, kad jeigu schema negali būti laikoma ekvivalentiška jau, automatiškai yra eliminuojama. Taip pat buvo klausimų dėl peržiūros ir jos periodiškumo. Tai čia yra du klausimai. Puikiai žinote, kad turime bendrąją peržiūrą, kuri vyksta reguliariai. Ir pirmoji peržiūra vyks 23 metais, bet taip pat žinote, kad tai, kaip mes parengėme deleguotą į aktą, tai ten įtvirtinome ir testinės priežiūros principą. Tai reiškia, kad mes atverime galimybę šalims teikti informaciją komisijai bet kuriuo momentu susijusią su bet kokiais tinkamo kruopštumo ele siemos elementais. Tai reiškia, kad e, tos testinės pastangos mūsų vertinimu yra pats geriausias būdas sužiūrėti, sutikrinti, kaip e, laikomas ir kaip veikia tos schemos. Europos parlamentas vaidina čia labai svarbu vaidmenį ir dėl to mes įtraukėme e, konkrečiai nuostatą kur bandau ją surasti, 30 straipsnio ketvirtoje dalyje, kur mes kviečiame Europos parlamentą pateikti informacijos, kuri yra esminė įgyvendinant šį reglamentą. Taigi, toks požiūris, mano manimu, padės mums geriau sužiūrėti situaciją, na, ne kasdien, bet tikrai bent jau reguliariai vertinant esminius dalykus. Aš manau, kad kalbant apie informaciją, e, muitinės informaciją, kuri bus teikiama, mes aišku turėsime prieigą prie tos informacijos, kuri leis mums Europos komisijoje, bendraujant su kolegomis iš valstybių narių, tinkamai identifikuoti bet kokias tendencijas, praktiką ar problemas, kurios kyla konkrečiose įmonėse. Ir dar vienas susijęs klausimas, kuris nebuvo gal tiesiogiai iškeltas, būtent e, žinote, kad mes dabar bandome kaupti tą informaciją, kalbant apie tas e, viršutinės ribas, kurios nebuvo numatytos reglamente. Mes kaupėme tą informaciją po to, kai tuos subkodeksus e, parengėme. Ir dabar renkame informaciją, vertiname tai, kas rinko valstybės narės per pirmus metus ir 19 metų pabaigoje mes jau turėsime pakankamai duomenų, kad galėtumėme įvertinti tas viršutinės ribas. Toliau mes labai plačiai bendraujame ir tai yra ypač svarbu. Ir dar galėčiau pasakyti, vienas iš mūsų kolegų dabar yra Pietų Afrikoje ir kalbasi su Pietų Afrikos kalnakasybos pramonės atstovais. Metinė konferencija dėl atsakingų mineralų konferencijos, joje mes irgi skaitėme pranešimą, tai mes imamės tikrai lyderystės vaidmens. Daug JAV ir Kanados atstovų įvairių įmonių irgi dalyvavo, tai yra labai svarbu. Ir per pastarosius dviejus metus mes rengėme tikrai esminės tokias sesijas ir bandėme su, surinkti svarbiausius, pavyzdžiui, veikėjus Dubajaus metalo biržą ir panašiai. Visi tie svarbus veikėjai buvo įtraukti į tą darbą. Kodėl mūsų manimų tokios pastangos yra reikšmingos? Pirmiausia dėl to, kad viskas klostus ne taip, kaip tikėjomės įvairiose srityse, kaip žinia, kolegos kinai e, plėtoja savo schemą ir tai nėra tokia schema, kuri suteikia pakankamai skaidrumo ir subalansuoto rezultato, kokio mes tikime savo schemoje, taigi jų pastangos tikrai nesiliaus ir vertinant ir kolegas Junktinės Amerikos valstijose dabar ypač yra svarbu sustiprinti tas pastangas, nes vėlgi viskas klostosi nebūtinai taip, kaip mes norėtumėme. Taigi, mano manimo, aš atsakiau į daugumą klausimų iškeltų šiose diskusijose. Dar vienas dalykas. Ne, neatsakiau visus klausimus. Daugelis jūsų, įskaitant pirmininką, klausė, ar reikia specialių pastangų imtis, kad pateiktumėme papildomos informacijos ir jis minėjo labai svarbu elektromobilių ir kobalto klausimą. Kaip žinia, nors mineralai šie mineralai nebūtinai patenka į reglamentą, šis mineralas. Mes vis tiek remiame pramonės iniciatyvas, kurių yra imamasi e, ir tų metalų, kurie nepatenka į reglamentą atžvilgių ir ypač strateginis mūsų veiksmų planas dėl baterijų 18 metais irgi pripažįsta tą poreikį ir mes tikrai, kaip sakiau, remiame pramonės iniciatyvas šioje srityje, kurių atsiranda. Ir nors ne viskas yra įtraukta, ne viskas yra sužiūrėta, bet mes e, tikrai džiaugiamės šio pirmų žingsnių įgyvendinant reglamentą, kuo galima efektyviau ir tikimės, kad tą pavyks padaryti, kaip teigiame ir savo reglamento projekte. Dėkoju už paaiškinimus. Dar viena pastaba. Visuomet ne tik šiame teisės akte akte. Europos parlamentas vaidina svarbu vaidmenį, parlamentas vaidina svarbu vaidmenį visais atvejais įdyta. Ačiū pirmininkė už tai, kad leidote dar kartą man pasisakyti. Du klausimai, kuriuos aš bandžiau iškelti ir kol kas e, nesusitikinusi, ar teisingai supratau jūsų atsakymą. Pirmiausia, dėl periodinės peržiūros jūs aiškinote, kad yra galimybių, įskaitant ir deleguotai aktą, ir kitiems proaktyviai perduoti signalus, jeigu matoma, kad yra problemų. Puiku, jūs minėjote 30 straipsnio ketvirtąją dalį, kur Europos parlamentui suteikime galimybę. Puiku, tačiau tai reiškia, kad laukiama signalų iš išorės. Tai ne tas pats, kaip 8,8 e, straipsnio 4 dalies reglamente, kur sakoma, kad reikalinga įgyvendinti periodinę pežiūrą. Tai aš norėčiau suprasti, kur deleguotusiuose aktuose aš galiu tai rasti. Jeigu negalite dabar atsakyti, tai puiku, jeigu galėtumėte raštu pateikti atsakymą, nes man atrodo, kad tai labai svarbu. Kitas dalykas susijęs su bendradarbiavimu tarp muitinių ir nacionalinės muitinės. Uh, nes jūs e, sakėte, kad Europos komisija turės teisę gauti tokią informaciją, bet tai nėra atsakymas į mano klausimą. Jūs e, savo pasisakymę kalbėjote apie Saulės šviesą, kuris, kuri geriausiai dezinfekuoja visas blogybės, bet mums reikia, kad nacionalinės institucijos skelbtų informaciją apie konfliktinių mineralų importuotojus. Jeigu negali to padaryti, negali gauti informacijos iš muitinės, ar galbūt muitinės teigia, kad ta informacija yra konfidenciali, tai tada mes negalime dezinfekuoti situacijos, nes pilietinė visuomenė nesugeba patikrinti savo ruoštų tai, kas vyksta. O tas tinkamas kropštumas susijęs su viskuo, kas, kas liečia skaidrumą ir tikslumą. Tai dabar du tikslus atsakymai. Dėkoju. E, pirmasis jūsų klausimas. Tai, ką aš bandžiau pasakyti. Mes tikimės, kad bus surinkta pakankamai informacijos, ne tik ją pateiksime ir čia, bet taip pat surinksime informaciją ir per skaidrumo platformą ir tas darbas atliekamas ir EBPO kontekste. Mums galimybė identifikuoti tas problemas, kur kažkas yra ne taip. Tai yra geriausias kelias. Na ir bet kuriuo atveju mes turime, ir kolegė man parodė tą vietą, kur aš galiu pateikti šiek tiek informacijos apie tai, 12 punkte mes bandome užtikrinti, kad vieša informacija laiku būtų skelbiama apie tai, kas yra pripažinta. Šal... Ta informacija apie tai, kas buvo pripažinta ir dar tie mechanizmai, kurie numatyti reglamente, tam, kad būtų pateikiama ta informacija, kad mes galėtumėme veikti nedelsint kad įgyvendintumėme 8 straipsnio ketvirtąją dalį, o tai bet kuriuo atveju susiję ir su reguliaria peržiūra, vertinant reglamento įgyvendinimą ir tai gali mums padėti ir padės įgyvendinti tą tinkamai. Toks būtų mano atsakymas į pirmąjį klausimą. O atsakymas į antrąjį klausimą susijęs su dviem dalykais. Pirmiausia, labai svarbu, kad komisija turėtų tokios informacijos, kurios pagrindų mes galėtumėme veikti. Ir tai pats galingiausias dezinfektantas. Tačiau mes turime labai būti atsargus tam, kad konfidencialumo taisyklės, kurių negalime pažeisti vienu ar kitu reglamentu, tai yra bazinės šalių teisės, kad tai nereikštų muitinės teisės aktų pažeidimų. Mes bandėme uh, pasiekti pusiausvėros tarptų dviejų dalykų, kad būtų užtikrinama visapusiška prieiga prie informacijos atskirų įmonių atveju. Ir taip pat nebandė, bandėme vengti muitinės įstatymų pažeidimų galimų. Ir šiame parlamente ir bet kuriame kitame parlamente nemanau, kad kas nors prašytų uh, mūsų pažydinėti tuos e, muitinės teisės aktus. Taigi pagal dabartinę sistemą mm, mes manome, kad yra galinga priemonė ir tikimės, kad taip ir bus. Dėkoju. Kągi, koordinatoriai nuspręs vasario viduryje dėl to, koks turėtų būti tikrinimo terminas. Tikimės, kad gal kovo mėnesį, ar pratėsime dar dviems mėnesiams ir tada priimsime sprendimą. Taigi 11-12 e, klausimai aptarti, 13 kiti klausimai, bet kitų klausimų lygtais nėra. 14 klausimas yra kitas posėdis vasario 18-19 dienomis įvyks. Dėkoju ir geros savaitės.